Good afternoon, dear colleagues. Labadiena, kolegos. Pradėsime posėdį ir tikiuosi, kad daugiau kolegų prie mūsų prisijungs diskusijų metu. Pirmasis klausimas dabar po pietų. Eurojusto metinė ataskaita Ir turime mūsų pranešėją Akselį Fosą čia ir norėčiau tarti keletą žodžių. Pagal Lisabono sutartį Europos bendravimo baudžiamosios teisės rytyje agentūros, Eurojustai kūrimas yra numatytas. Komisija 13 metų Liepos mėnesį pasiūlė du teisės aktus, kuriais siekiame sustiprinti teisminį bendradavimą, kovoti su nusikalstamumu Šiai diskusijai mes pakvietėme Eurojusto pirmininką, pirmininkę ponę Mišel e, Konings pristatyti Eurojusto metinę ataskaitą, e, kuri paskelbta praėjusią savaitę. Ir po to pradėsime antrąją dalį šios diskusijos, kuomet vyks, išklausysime pranešėją dėl Eurojusto reglamento, kuris pristatys savo nuomonę, savo dokumentą. Tuomet surenksime diskusiją. Taigi, pirmiausia žodis poniai Konings. Labą dieną ir prašom jums žodis. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbimiai ponės ir ponai. Man malonu pristatyti jums šiandien anksčiau negu prastai, balandžio pirmą, na ir tai nėra joks pokštas metinę ataskaitą apie mūsų veiklą 13 metais. Malonu pristatyti daugiau kaip 300 žmonių dirbančių Eurojuste darbą. Tai yra labai patyrę pareigūnai ir daugiau kaip 65 teisėjai. Jų darbo tikslas yra vienas - sumažinti nusikalstamumą Europos Sąjungoje, užkirsti kelią, kaip kur tik įmanoma, organizuotam nusikalstamumui ir terorizmui. Taigi mūsų tikslas nėra tiesiog aukti dėl augimo, tačiau tam, kad padarytume Europą e, saugesnę. Tai daroma įvairiomis priemonėmis. Ir šiandien kalbėsiu apie operatyvinę e, Eurojusto veiklą, strateginę veiklą. Ir taip pat pasidalysiu su jumis apie tai, kokiu lygmeniu mes e, taip pat imamės teisėkuros veiklos pagal Lisabono sutartį. Ir kokiu būdu tai galėtų prisidėti prie kovos prieš organizuotą nusikalstamumą ir terorizmą. Taigi, ačiū dar kartą už šią galimybę. Kaip supratau, turiu apie 15 minučių. Taip pat atsivežiau ką tik atspausdintas metinės ataskaitos kopijas. Paprastai mes šią ataskaitą teikiame kažkur balandžio pabaigoje, tačiau dėl ypatingių aplinkybių, e, keliančių daug iššūkių mums visiems ateityje, mes e, nusprendėme anksčiau pasinaudoti parlamento kvietimu ir galėsime dar kartą atvykti birželio mėnesį į parlamentą ir paaiškinti, kokia yra mūsų pažanga. Turiu pasakyti, kad mūsų ataskaita ką tik baigta, todėl gali būti tam tikrų nedidelių klaidelių skaičiuose. Tačiau aišku, kad e, iš esmės e, mūsų produktas nepasikeis, o vertimai bus pateikti kaip paprastai apie birželio mėnesį visomis ES kalbomis. Mes džiaugiamės e, šią galimybę, nes ir Lisabono startyje numatyta 85 straipsnėje įvertinti Eurojustą, Eurojustą veiklą. Todėl mums malonu pristatyti mūsų darbą ir išgirsti iš jūsų, ar gerai ar blogai mes dirbame, kad galėtume ateityje savo darbą gerinti, o ši ataskaita yra vienas svarbiausių vertinimo priemonių. Aš jau ne pirmą kartą, trečią kartą e, čia lankausi. Po paskutinio mano apsilankimo dar įvyko keletas e, susitikimų, tačiau maždaug prieš metus, vasario mėnesį, pas mus lankėsi Libė ir Krim komitetai. kur ir mes tuomet galėjome pristatyti savo operatyvinę veiklą. Praėjusiu metu kovo mėnesį mes turėjome galimybę lankytis Libe ir Krim komitetų klausime dėl Europos prokuroro pareigybės įsteigimo ir ryšio su Eurojustu. Taip pat netaip seniai mums buvo malonu sutikti Europos parlamento narį Akselį Fosą ir mes galėjome tiesiogiai su juo padiskutuoti apie mūsų veiklą. Tai buvo naudinga tiek mums, tiek tikiuosi ponui Fosui. Mes džiaugiamės tokiais ryšiais su institucijomis, taip pat e, bendraujame ir su komisija ir dalyvausime, aišku, ir diskusijose taryboje. Mums dažnai tai padeda įsivaizduoti, kaip mes dirbame, suprasti, kaip mes dirbame ir kaip galima gerinti savo darbą ateityje. Taigi, apie operatyvinę Eurojusto veiklą. 2013 metais bylų skaičius padidėjo 2,8 procento, taigi 13 metais bylų buvo daugiau negu 12 metais. Tai yra 1567 bylos, o anksčiau buvo 15 1533 bylos. Prokurorai yra žmonės, kurie dirba su organizuotu nusikalstamumu ir kreipiasi į mus. Jie yra, aišku, ir labiausiai užsispyrę teisininkai pasaulyje. Jeigu jie neįstikinę, kad e, e, susitikimai su mumis jiems duoda papildomos vertės, jie antrą kartą nesibels į mūsų duris. Taigi, tie mūsų bendri darbai rodo mums, kad mes e, iš tikrųjų naudingi esame ir remiantis tarpusavio pasitikėjimu. Mes galime pasiekti daugiau, pasiremdami vieni kitų patirtimi. O dėl svarbiausių priemonių, kurias naudoja Eurojustas, geriau kovojant su organizuotais rimtais nusikalstimamis ir e, terorizmu, tai yra koordinavimo sustikimai, surengėme 206 koordinavimo posėdžius 13 metais. Mes koordinavome bylas susijusias su visomis nusikaltimų šalimis Europos Sąjungoje. Per tuos koordinavimo posėdžius paprastai aptarėme teisminius klausimus, teisinius klausimus, nebesinydėm, jurisdikcijos klausimus, galimų jurisdikcijos konfliktų klausimus. Tačiau svarbiausia, tai nėra vien tik tai apsikeitimas informacija. Tie sustikimai turėtų tą bendrą informaciją paversti įkalčiais, kad e, visos teisės saugos e, ir teis, teismų institucijos galėtų grįžti namo ir surenkti tvirtus teismus, siekti apčiopiamų rezultatų. Tai yra pasiekti uh, nuosprendžių, konfiskacijų, nes tai yra tinkamiausias būdas atgrasyti nusikaltėlius. Labai gerai, kad policija rengia operacijas, areštuoja e, nusikaltėlius ir toliau. Tačiau be nuosprendžių, be konfiskacijų tai yra e, audra vandens stiklinėje. Todėl labai svarbu, kad visos suinteresuotos šalis, teisėsaugos ir teismų institucijos daugia disciplinių būdų dirbtų ir aptartų teisinius teisminius klausimus. Tai yra daugiau negu keitimasis e, informacija, tai yra ir strategijos aptarimas, ar tinkamo laiko nustatymas, taikyti tą pasitikėjimo ir pripažinimo požiūrių e, veiklą, rengiant ir bendrus tyrimus galbūt galvojant, ar mums reikia greitos reakcijos, pagrindos reakcijos, tai visą tai aptariame koordinavimo posėdžiuose. Taigi dar kartą paminėsiu, kad 2013 metais surengėme daugiau koordinavimo posėdžių negu 2012 metais. Taip pat praėjusiais metais surengėme, turėjome septynis koordinavimo centrus teisminiai peržiūrai po E, veiksmų, tuomet e, teisminės institucijos keičiasi informaciją, teis, surengia teisinės ir diskusijas. Kalbama apie tai, kaip e, išduoti arešto orderius sinchronizuotai e, ir vykdyti e, kratas. Būtent tai aptariama tokiuose susitikimuose, kokia, koks būtų geriausias laikas ir vieta. Tai padaryti mes sekėme šios veiksmus iš koordinavimo centrų nuo 6 ryto ir vertiname tokio bendradarbiavimo teisminį poveikį. Pavyzdžiui, ar reikia dar vieną Europos arešto orderį, ar reikia vadovaujantiems prokurorams ar tyrėjams ar teisėjams gauti tam tikrų įrodymų, kurių jiems tyrimuose, persikėjimuose trūksta. Taigi yra tolesnė teisminė veikla ir visose minėtose pavyzdžiuose metinė ataskaitoje, ar kalbėtume apie žmon, priekybą žmonėmis, ar organizuotą nusikalstamumą, sukčiavimą, tie koordinuoti susitikimai. E, tas visas darbas davė gerų rezultatų. Galėčiau paminėti vieną atvejį, tai yra neteisėtos migracijos byla prasidėjusi 2012 metais ir susijęjusi Prancūziją, Junktinę karalystę ir Belgiją. Metų metais mes matėme, kad netaisėtės migracijos tinklas perveždavo kurdus per tas tris šalis, panaudodamos labai sudėtingą struktūrą iš Belgijos į Prancūziją, įtraukiant policijos pareigūnus ir teisės saugos institucijoms reikėjo kartu koordinuoti savo pastangas. Tai padarėme per du koordinavimo posėdžius ir 12 metų pabaigoje nusprendėme suburti bendrą tyrimo komandą. 13 metais jį buvo išplėsta įtraukiant Junktinę karalystę. Pastebėjome, kad e, tų tinklo atstovų ketinimai buvo kasdien pervežti 20-30 žmonių. E, labai nežmogiškomis sąlygomis žmonės turėjo mokėti už tai po 2000 eurų. Ir jiems kasdien pavykdavo pervežti po 10 žmonių. Paskaičiuojant, e, kiek jie uždirbo iš to, per metus pervežus 4000 žmonių, padaugant iš 2000. Tai yra beveik 8 milijonai eurų ir ko gero daugiau negu tiek, nes jiems kartais pavykdavo pervežti ir po 20-30 žmonių, o kurių kiekvienas mokėdavo po 2000 eurų be galimybės e, atgauti tuos pinigus. Tokia yra tikrovė. Ir veiksmų dieną e, pavyko areštuoti 36 asmenys, išduoti Europos arešto orderius. Ką mes būtume galėję padaryti be Eurojusto? Per koordinavimo posėdžius, koordinavimo centrą ir įkūrus bendrą komandą. Jeigu to nebūtume darę, Tai būtų buvę viskas kaip įprastai, mums nebūtų greitai pavykę pasiekti rezultatų. Kalbame apie 8 milijonus eurų per metus, kuriuos gauna nusikaltėliai. Tai reikėjo sustabdyti. O jeigu paskaitysite mūsų ataskaitą, jūs pamatysite, kad mums pavyko um, areštuoti milijonus nusikaltelių eurų. Ir mes to ir siekiame Jeigu paskaitysite mūsų pavyzdžius, pamatysite, kad yra gerų nuosprendžių, konfiskacijų. Vienas pavyzdys, kurį norėčiau pabrėžti, tai yra prabangių automobilių vagimas, kuomet lietuvių nusikaltėliai vyko Estija į Latviją, pavogdavo, daug, pavogė daugiau kaip šimtą prabangių automobilių. Ataskaitoje pamatytumėte, kad tai yra viena gudriausiai veikiančių vagių grupių. Naudo, jie naudojo taip, tokias priemonės kaip e, Formulė 1 naudojamos priemonės, kad pabėgtų nuo policijos. Tai yra 21 amžiaus nusikaltimas. Ir koordinacinių nusikaltimų dėka mūsų bendrų e, tyriamųjų grupių E, dėka, teisinio bendradarbiavimo dėka mums pavyko sulaikytų tuos lietuvių vagis, išieškoti ir gražinti pinigus e, nukantėjusiesiems, e, tai buvo virš 500 tūkstančių eurų. Keletą kartų bendros tyrimo komandos yra puikiai priemonė. 2009 metais mes gavome pajėgumus tam, kad e, Eurovistas galėtų šioje srityje dirbti ir tai pademonstravo rezultatus per pastarosius penkerius metus, ne tik dėl skaičiaus, bet ir dėl kokybinio poveikio kovojant su organizuotam nusikalstamumu ir rimtais nusikaltimais. Jos buvo naudingamos e, kitose atvejos, kitose bylose. 13 metais mes padauginame koordinavimo sustikimų ir padidinamo koordinacinių centrų skaičių ir tai davė gerų e, rezultatų. Per teismų ir teisminės ir e, teisinės teisės saugos institucijas mes e, suteikėme įvairialypės ekspertinės informacijos. Mes e, įkūrėme 40 daugiau bendrų investi... E, e, tyrimų komandų. Taip pat mes turime ekspertų ir sekretoriate. Kasmet rengiame bendrus visų ekspertų sustikimus, Ir e, mes prašome visų įvertinti, kaip sekėsi mūsų darbas, e, ar mes laiku įkūrėme tas bendras e, komandas, ar tai prisidėjo prie kovos su organizuotu nusikalstamu ir terorizmu. Ir galutinis įvertinimas yra aišku rezultatas, tai yra kiek yra nuosprendžių, kiek yra konfiskacijų Taigi, matome, kad ir siūlomame reglamente e, e, priimti šie dalykai. Mes džiaugiamės komisijos pasiūlymų, nes tai, kas pradėta 9 metais, turėtų būti tęsiama ir turi būti institu, institucionalizuota. Mums tik tai šiek tiek e, abejonių kelia tai, kad tai, kas buvo įvesta Europolo reglamente, yra siūloma ir mūsų reglamente. Ir mes norime teisės aktų leidėjų e, suteikti daugiau aiškumo. Nes nepamirškime, kad e, bendros tyrimų komandos yra teisės saugos institucijos ir reikia aiškumo mūsų klientams ir tiems, kurie praktikoje taiko šias nuostatas. Taigi, norėjau e, išsakyti tą nedidelę abejonę, tačiau esu įstikinusi, kad tai bus išspręsta vienai par kitaip. Operatyvinė veikla tęsiasi gerai, mes ir toliau tęsime šį darbą, nes tai mums e, geriausiai sekasi. Taip pat užsimam ir strateginę veiklą daug posėdžių e, paminėta šiam, šioje ataskaitoje. Surengėme du strateginius sustikimus pirminkavim dviem šalėms, e, pirminkavim Airijai. Tas sustikimas buvo skirtas Europos prokuroro tarnybos įsteigimui praėjusiu metu balandžio mėnesį, o kitas posėdis lapkričio mėnesį buvo skirtas aplinkosauginės nusikartimams. Taip pat e, dar vienas e, sutikimas buvo skirtas e, sukčiavimui ES viduje. Į šios sutikimus pakviečiame visus visą valstybės narės, institucinius atstovus ir per seminarus aptarėme teisinius, praktinius klausimus. Tokių strateginių sustikimų rezultatas visada yra rezumuojamas dokumente ir tas dokumentas paskelbiamas e, e, visos ES mastu e, tarybos lygmeniu. Taigi mes keičiamės patirtimi, skiriame tai, kas yra gera patirtis, kas yra bloga patirtis, bandydami, jeigu galima, paveikti ir teisėkorus iniciatyvas. Esame surengę strateginių posėdžių kovai su terorizmu. Kasmet jos rengiame, kur sukviečiame 28 institucijas iš visų valstybių narių. Ir tai yra labai svarbus e, ES lygmens sustikimas, tai yra tikros informacijos kasyklos, nes e, konkrečių sterilizų kovojančių institucijų atstovai gali pasidaryti savo patirtimi. Ir kasmet mes išskiriame reiškinį, kuris yra svarbiausias tuo metu kovoje su terorizmu. Praėjusiais metais tai buvo grėsmi, e, kad užsienio kovotojai e, vyks kovoti e, viena ar kitoje pusėje Sirijoje. Apie tai paskelbėme ir tarybos susitikime. E, na ir mes sukvečiame ekspertus, o e, susitikimų rezultatus perdodame aukštesniam lygmeniui, tarybos lygmeniui paprastai. Na ir paskutinis dalykas, apie kurį norėčiau Mm, šiek tiek jūs informuoti. Taip pat mes turime ir teisėkuros pareigų. Ponas Fosas tikriausiai e, paminės e, Eurojusto reglamento svarbą, tačiau, aišku, prieš patikiant pasiūlymą mes iš komisijos pusės mes e, jau galvojame apie tai, E, galvome apie prokuroro pareigų, pareigybės įsteigimą dėl Eurogų justo reglamento. Dar ir mes džiaugiamės tą atvirą atmosferą, kurioje galėjome pateikti savo pasiūlymus, o dabar jau turint komisijos pasiūlymą mes galime dalyvauti toliau. E, tarybos lygmenių dirbame, dirbame darbo grupėje kalbėjome su ponu Fosu ir mes ir toliau norime prisidėti prie teksto rengimo. Spalio 14-15 dieną įvyko strateginis posėdis Hagoje, kur ekspertai kalbėjo apie Eurojusto reglamentą, apie jo valdymą, jo struktūrą, galės ir užduotis ar Eurojusto santykius su prokuroro tarnyba. Na ir to sustikimo rezultatai buvo paskelbti tarybos tinklavietėje. Labai trumpai dėl siūlomo reglamento, tai mes džiaugiamės galimybę aktyviai veikti Eurojustui, tai yra geriausias būdas pakirsti motivaciją nusikaltėliams e, ir rimčiau kovoti su organizuotais nusikaltėliais. Taip pat džiaugiamės galimybę būti įvertintiems Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų, o geriausia priemonė tai padaryti yra metų ataskaita, kurią aš pristatau. Mes taip pat manome, kad reikia e, gerinti mūsų ir struktūrą. Kitą savaitę aš pristatysiu visą tai Kopen sustikimui. Pristatysiu tai, kas aptarta kolegijoje praėjusį mėnesį. Kolegija iš tikrųjų yra valdymo valdyba, tai yra Europos e, e, Rodžiūsto valdymo centras, kur aptariame ir politinius klausimus, ir operatyvinius klausimus. Tačiau kiekviena struktūra Euroista turi konkretų vaidmenį ir turi e, veikti kartu labai sklandžiai. Ir kitą savaitę mes pademonstruosime, kad sustiprinama Eurojustą ne tik per operatyvinius posėdžius, posėdžius bet ir per kolegijos posėdžius, kur buvo aptariminiai, operatyviniai klausimai. Ir nuo 12 metų sumažinome administracinių posėdžių skaičių iki dešimties per metus, o visa kita yra skirta operatyviniam darbui. Visa tai, visa šis pokyčiai pakeisti, e, pa, pa, parengti Eurojusto valdybos. Na Ir aišku, ryšiuose su prokuroro tarnyba mums reikės paramos tiek operatinės, tiek administracinės, su viena sąlyga, aišku, kad e, ta parama būtų proporcinga, subalansuota, nes tas prokuro, prokuroro veiklos sritis bus gana ribota. Ir mes manome, kad 25 procentai priklauso nuo mūsų darbo, sėkmės priklauso nuo mūsų darbo koordinacijos. Dėkoju, buvo labai įdomu. O dabar iš karto žodį suteiksiu pranešėjui, kuris pristatys savo darbinį dokumentą. Prašau, ponia Fos. Ačiū, ponia pirmininkė. Kalbėsiu vokiškai. Pirmiausia, dėkoju poniai Konings už ataskaitą ir už galimybę apsilankyti Eurojuste. Mums susidarė labai pozityvus jūsų atliekamo darbo įspūdis ir pati institucija paliko gerą įspūdį, juolab, kad reikalinga svarstyti tarp valstybinius nusikaltimo atvejus įvairius kibernetinius nusikaltimus, nusikaltimus vaikų atžvilgių. Labai svarbu tinkamai orientuoti tą procesą. Ir man tikrai labai gerą įspūdį paliko jūsų darbo organizavimas, pati jūsų institucija ir jūsų darbo metodai. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad per šią kadenciją dėja mums nepavyko tinkamai aptarti Eurojusto reformos, kol kas yra parengtas darbinis dokumentas ir tikimės, kad galėsime tinkamai tą darbą atlikti po rinkimų. Kelis, keli dalykai yra minimi darbinėme dokumente ir nėra visiškai aiškus, juos reiks aptarti plačiau. Mums teks pasiaiškinti, kaip tarpusavėje bendradarbiaus įvairios institucijos, pradedant nuo pirmojo priedo arba pirmojo pasiūlymo, kur siūloma, kad Eurojustas rengs bylas tokių nusikaltimų atveju ir kels klausimus Europos prokuratūrai Na ir mes e, čia nusprendėme, kad gali čia kilti interesų valdžios konfliktas ir reikia tam pasiruošti, reikia tiksliai išsiaiškinti, kas už ką atsakingas. Dėl to būtina tiksliai pasakyti, ką turės daryti Eurojustas ir ką turės daryti Europinė prokuratūra. Čia iš principo toks pagrindinis klausimas komisijai. Galbūt komisija galėtų tiksliau, aiškiau suformuluoti tą mintį. Taip pat norėčiau kreiptis į komisiją ir paklausti, kaip toliau dirbsime, nes taryboje nėra daugumos pasisakančios už Europos prokuratūrą. Kalbama apie bendradarbiavimą, tačiau man įdomu, ar toks kelias bus pats tinkamiausias ateityje. Ir kas nutiks, jeigu pro, prokuratūrai nepritars visos valstybės narės. Antras dalykas dėl Eurojusto darbo organizavimo. Ką tik pirmininkė pasakė, kad Eurojustas puikiai dirba, turi pakankamai nepriklausomybės. Ir mano vertinimu įstaiga tinkamai dirba. Tačiau yra du dalykai pasiūlyme. Pirmiausia, dėl e, kolegijos. Tai yra komisijos darinys ir iš dokumento man nėra visiškai aišku, kodėl jūs norite komisijos atstovų E, toje kolegijoje ir kokius įgaliojimus turės tie atstovai, nes dabar panašu, kad viskas veikia sklandžiai, tai kam reiktų kolegijoje numatyti papildomai komisijos atstovų. Man tas nėra visiškai aišku, kodėl yra daromas skirtumas tarp dabartinės situacijos ir to, kas yra siekiama. Taip pat vykdomoji valdyba yra minima, tai būtų nauja naujas organas ir čia vėlgi prašoma komisijos atstovų jame. Čia irgi nelabai suprantu, kodėl reikalingi komisijos atstovai. Ir ypač man tikrai nepasirodė, kad Eurojustas netinkamai dirba, dabar neturėdamas vykdomosios valdybos ar panašiai. Man atrodo, kad čia tik tai bandoma dar labiau apsunkinti padėtį ir būčiau dėkingas, jeigu komisija galėtų užsakyti savo nuomonę tuo klausimu. Nes man, man atrodytų, kad tai yra veiklos dubliavimas ir tas tikrai nėra būtina. Eurojustas ir taip puikiai atlieka savo darbą. Kalbant dabar apie operatyvinę veiklą, man susidaro įspūdis, kad Eurojustas Hagoje puikiai bendradarbiauja su Europolu yra ir Europos prokuratūra. Ir man atrodo, kad visos trys šios institucijos turi dirbti vienoje vietoje, toje pačioje, tame pačiame mieste. Tai toks, taip jų darbas būtų efektyvesnis. Aš manau, kad tą reiktų padaryti, e, kuomet jau bus galiausiai steigiama prokuratūra. Na ir dar vienas klausimas, dėl kurio man kyla abejonių. Uh, kalbu apie Europos prokuratūrą, man nėra visiškai aišku, kokie bus santykiai tarp prokuratūros ir Eurojusto. Reikia, kad aiškiau būtų nustatytas tas santykis ir taip pat e, prokuratūros santykis su kitomis institucijomis, pavyzdžiui, Europolu, nėra aiškus. Turime pagalvoti, kaip šioje sistemoje bus tyriamos baudžiamosios bylos. Ir man reik, norėčiau kreiptis į Eurojusto direktorę ir paklausti, kaip jūs dabar bendradarbiaujate su Olafu, kaip vyksta tas bendradarbiavimas. Nes man atrodo, kad kai bus įkurta prokuratūra, tuomet panašu, kad reikės dar vienos struktūros, jeigu norėsime uh, kuo galima veiksmingiau pasinaudoti turimais ištekliais. Taip pat kyla ir biudžeto klausimas. Dabar man susidaro įspūdis, kad Eurojustas, atlikdamas savo užduotis, gali puikiai išsitekti turimame biudžete, bet ar jūs negalvojote apie papildomą veiklą? paramą prokuratūrai. Ir čia gal irgi būtų klausimas adresuotas komisijai. Ar tokiu atveju tai turėtų įtakos Eurojusto biudžetui? Ir kad gali pritrūkti biudžeto lėšų tokiu atveju. Ir dar vienas klausimas. Kiek nacionaliniai parlamentai būtų įtraukti į tą tarp parlamentinę priežiūrą? koks būtų nacionalinių parlamentų vaidmuo ir pozicija šiame kontekste. Ir šalia to dar vienas klausimas komisijos atstovams. Kodėl siūlomas Eurojust reglamentas turi būti parengtas dar prieš įvertinant ankstesnių sprendimų gyvendinimą nuo 2002 metų primtų sprendimų gyvendinimą, nes jų pagrindų mes galime išsiaiškinti, kur strigo sprendimų įgyvendinimas. Man atrodo, kad nepakankamai buvo apie tai kalbama, diskutuojama ir nebuvo aiškiai suprasta, kaip vyko tas įgyvendinimas ir mes jo neįvertinome. Taip pat man atrodo, kad būtų pravartu žengti dar vieną žingsnį baudžiamojo teisėje. Bet e, kol negalime sukurti tokios struktūros, kuri užkirstų kelią struktūrų dubliavimui, kai skirtingi žmonės, skirtingi pareigūnai dirba ties tais pačiais klausimais. Visa tai turi būti daroma racionaliai, aiškiai apibrėžiant įgaliojimus. Taigi sveikinu visus tos e, siūlymus, tačiau reikia viską dar sustatyti į vietas kad visi tiksliai žinotų, kokį darbą atlieka ir galėtų jį atlikti kuo galima geriau. Dėkoju ponui Fosui, dabar kreipiuosi į komisiją, bet ponia Koraca Bil dar nori pasisakyti. Jūs turite lankytojų grupę salėje ir mes labai norėtumėme juos pasveikinti. Ačiū. Akselas jau daug ką pasakė ir aš džiaugiuosi, kad mūsų idėjos yra panašios ir Aš remiu jūsų pranešimo projektą, taip pat norėčiau pasveikinti Euro, Eurojusto ataskaitą. Turime aiškiau valstybėms narėms pasakyti ir parodyti, kokią pridėtinę vertę, kokią reikšmę vaidina tas bendradarbiavimas Europos lygmenių, jūs minėjote abipusį pasitikėjimą, bendras tyriejų grupės ir panašiai, kai, kai šis komitetas lankėsi teismų institucijose Švedijoje. E, jos ir papasakojo, kaip jos bendradarbiauja su Eurojustu ir kiek naudingas yra tas bendradarbiavimas. Ir daug, daug, daugelis mano, kad teismų sistema yra nacionalinė ir tik tai nacionaliniai teismai gali spręsti šios klausimus. Taip pat aš sveikinu reformos pasiūlymą, nes uh, kai vis daugiau matome tarp valstybinių nusikaltimų, man įdomu būtų sužinoti, ką jūs darote kovos su vaikų priekyba, žmonių priekyba, vaikų pornografija srityje, kai, ką darote kovojant su nelegale imigracija, nes tai irgi sukuria daug problemų. Prevencija čia būtų labai pravarti. Taip pat kaip galėtumėme veiksmingiau ir operatyviau dirbti Taigi ta reforma iš tiesų yra sveikintina. Ir daug mano klausimų yra susijęs su prokuratūra, nes tie pasiūlymai buvo pateikti kartu. Ir kas nutiks, jeigu bus įsteigta prokuratūra, mes aiškiai pasakėme, kad pasisakome prieš tai, kai kurios valstybės netgi neprisijungs prie to projekto. Taigi, kas atsitiks? Mes norime stipraus Eurojusto, norime gero bendradarbiavimo teismų srityje, norime stiprinti bendradarbiavimą, jį reformuoti ir kyla pavojus, kad tai pakenks, nes jeigu jūs tapsite tik tai para, para, parankinę instituciją prokuratūrai, tai to šalis, kurios nedalyvaus prokuratūros projekte, tuomet jos e, neteks to teisminio bendradarbiavimo, prarasta teisminį bendradarbiavimą ar, ar kažkas panašaus atsitiks. Taigi, e, kol kas, aišku, tai yra dar pirminė stadija ir nėra aišku, kaip viskas bus ateityje, bet mes norime, kad Eurojustas būtų stiprus ir nesvarbu, kas atsitiks su pro prokuratūra, kad tas koordinavimo darbas ne, nebūtų prarastas, kad vyktų bendradarbiavimas ir kad vyktų operatyvinė veikla, kurią atlieka Eurojustas. Taigi labai svarbus mums yra tie paaiškinimai, ypač jeigu kalbame apie teisės aktus. Tai bus reglamentas, taigi reikia aiškiai pasakyti, kas ką atlieka, kokios yra kieno kompetencijos, kompetencijų sritis. Tikiuosi, kad šiandien galėsite atsakyti dalį tų klausimų. Dėkoju. Dėkoju poniai Kuracai Bil. Dabar kviečiu komisijos atstovą. Buvo užduoti klausimai komisijai. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai diena, ponios ir ponai, labai malonu čia pateikti iki kurios pano FOS klausimus. Dėkoju ir už ataskaitą, kuri mūsų manimų yra labai pozityvi ir yra keletas pastabų ir klausimų, kuriuos bandysime atsakyti. Dalis tų klausimų buvo pateikta raštu, tai mes raštu ir pateiksime atsakymus per numatytą laikotarpį. Pirmiausia, jūs klausėte apie kompetencijas, kaip kompetencijų sritis bus padalintos tarp Eurovus ir prokuratūros. Aišku, tas klausimas buvo ilgai svarstomas ir pas mus. Ir atsakymas yra labai paprastas. Jeigu prokuratūra yra kompetentinga už atitinkamą nusikaltimą, tuomet Eurojustas pasitraukia. Trečiame reglamento straipsnėje apie tai kalbama. Tačiau vis tiek uh, yra nusikaltimų prieš finansinius ES interesus, jie įnumatyti priedę ir ten kalbama apie atitinkamų nusikaltimų grupės. Ir yra atvejų, kai nacionalinės institucijos gali pereiti, perimti bylą iš prokuratūros. Tais atvejais, kai nacionalinės institucijos tampa kompetentingos pagal prokuratūros reglamentą, Eurojustas irgi čia suvaidina tada vaidmenį. Čia viskas yra labai aišku. Kai nacionalinės institucijos tyria, tuomet E, struktūra nesikeičia. Tas pats pasakytina apie bendradarbiavimą. Aišku, čia ne komisijos sprendimas, tačiau jeigu taip jau atsitiks, tuomet tos valstybės narės, kurios nedalyvauja prokuratūros projekte, per Eurojustą bus atliekamas įprastinis vaidmuo. Jūs klausėte apie struktūrą, ar reikalingi komisijos atstovai kolegijoje ir valdyboje. Čia norėčiau pasakyti, kad yra bendras požiūris į agentūras, dėl kurios susitarė parlamentas komisija ir taryba ir tai yra numatyta, būtent kad valdybose yra du komisijos atstovai skiriami. Tas pats pasakytina ir apie Eurojusto valdyba, kur yra vienas komisijos atstovas. Dabar santykis tarp prokuratūros, Olafo ir Eurojusto. Sutinkame, kad viskas turi būti reglamentuojama aiškiai ir konkrečiai, visi vaidina savus vaidmenis ir jeigu jūsų manimų pasiūlymai nėra pakankamai aiškus, mes mielai galime padirbėti kartu ir patobulinti formuluotis. Taip pat klausėte apie Eurojusto biudžetą, ar jam bus padaryta įtaka. Aišku, viskas priklausys nuo to, kiek dirbs pareigūnų, kokius uždavinius jie atliks ir panašiai e, prokuratūroje. Aišku, gali tai turėti padarinių Eurojusto biudžetui. Ir mes sutinkame, kad Eurojustas turi būti ir toliau stiprus ir prokuratūros įsteigimas neturėtų pakengti Eurojustui kaip organizacijai. Mes esame pasirengę sukurti dvi stiprias organizacijas, kurios dirbtų papildydama viena kitą. Tai yra mano pagrindiniai atsakymai iškeltus klausimus. Labai ačiū. Dabar ponas Konstantopoulos, pirmininkaujančios valstybės atstovas. Labadiena pirmininkančios Graikijos vardu. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Koniks už pristatytą ataskaitą, taip pat ponui Fos už jo nuomonę šio klausimu. Ir norėčiau Jūs patikinti, kad tiek pono Konings, tiek pono Fos nuomonės bus atitinkamai įvertintos atitinkamose darbo grupėse, jas bus atsižvelgta. Pirmininkaujantį Graikiją nuo pat šio semestro pradžios labai daug reikšmės skyrė šiems teisės aktams, Eurojusto reformą, o taip pat Europos prokuratūros įsteigimas mums yra svarbus klausimai, lygiai kaip ir direktyvos dėl ES finansinių interesų apsaugos pasiūlymas. Puikiai žinoma, kad reglamento pasiūlymas dėl teisminio bendradarbiavimo buvo pristatytas 2013 metų sausį. E, Teisinis pagrindas yra 25 SV straipsnis ir siekimo didesnio skaidrumo bei e, operatyvinio veiksmingumo e, koordinuojant veiksmus ES lygių. Darbas pradėtas atitinkamose tarybos darbus grupėse, jis prasidėjo jau pirmininkavant Lietuvai 2013 metais ir tikiuosi, kad mums pavyks baigti pirmąjį svarstymą iki 2014 metų gegužės. Dauguma valstybių narių gana palankiai nusiteikia, tačiau yra klausimų, kuriuos dar reiktų išspręsti. Kaip jau minėjau, reglamento pasiūlymas dėl Eurojusto yra vienas iš mūsų prioritetų. Mes esame numatę penkis atitinkamų darbo grupių susitikimus taryboje. Du susitikimai jau yra įvykę. Kiti posėdžiai numatomi balandžio 7 ir birželio 7 ir 13. Ir mes tikimės, kad Eurojust irgi šiuose posėdžiuose dalyvaus. Mes jau pakvietėme Eurojust pasisakyti mūsų darbo grupėje, taigi patys išklausysime Eurojusto nuomonę ir mes tvirtai tikime, kad darbas bus veiksmingas ir laukiame bendro susitarimo pirmininkaujantį Graikiją mano, kad e, šis klausimas yra glaudžiai susijęs su Europos prokuratūros klausimu ir e, e, pirmininkant Graikijai numatyta 14 posėdžių skirtų Europos prokuratūrai. Jau vien tas faktas rodo, kokią reikšmę mes skiriame šiam klausimui. Dabar grįžtant prie svarstymų darbo grupėse, mes bandome spręsti šiandien minėtus klausimus, taip pat ir kitus aktualius klausimus. Taip vadiname KATS komitete, 36 straipsnio komitete. Ir manome, kad visuomet reikia atsižvelgti į valstybių narių išsakytas abejonės, o taip pat į tai, ką sakė ponia Konings ir ponas Vos. Norėčiau dar kartą jiems padėkoti, jų nuomonė labai vertinga mūsų tolimesnėme darbe KATS komitete. Labai ačiū ir dabar vėl kreipsiuosi į ponia Konings. Prašau, kalbėkite labai trumpai manau, tai buvo įspėjimas, taigi laikysiuosi drausmės. Labai ačiū už teigiamus komentarus, už jūsų nuomonės. Iš tikrųjų, mes jums visiškai pritarėme, kaip teisės aktų leidėjai turėtume vengti bet kokio pastangų dubliavimosi. Uh, turėtume siekti sinergijos, papildomumo, partnerystės. Ir jeigu teisėkuros srityje yra galimybė išvengti dubliavimosi, lygiagrečiai svarstant reglamentus dėl EPP, Eurojust ir teisminio bendradarbiavimo, reikia taip ir daryti, nagrinėti šios reglamentus reikia grečiai ir pažiūrėti, kad pastangos nesidubliuotų. Taigi šią galimybę būtina išnaudoti, svarstykite šiuos reglamentus lygiai grečiai ir kai tik pamatysite, kad yra tikimybė, jog pastangos dubliuosis, tai reiškia, kad mes netinkamai atliekame savo darbą ehm, jeigu pastangos dubliuojasi, tai kyla sumaištis ir painiava tiek praktikoje, tiek um, teisės aktų lygmenių. Ir ta painiava naudinga tik tai nusikaltelėms, tai nepadeda teisės saugos atstovams. O dėl Europos prokuratūros mes žinoma teiksime visokiojo pagalbą, teisinę pagalbą, praktinę pagalbą. Ir jokių būdų negalima susilpninti nacionalinių e, teisės saugos institucijų, nes jie tyria 90 procentų nusikaltimų. Jeigu mes norime veiksmingos tarnybos, kuri galėtų kovoti su organizuotu nusikalstamumu, turime dirbti tinkamai. Mes paskaičiavome, kad per pastaruosius dešimt metų kasmet 6 procentais didėja bylų skaičius. Tai reiškia, kad 60 procentų didėja nusikaltimų. Ir nuo 2013 mes patys iš savo biudžeto apmokame tas bendrasias tyrimų komandas ir jų veiklą finansuojame. Ir jau nuspręsta, kad kitais metais visos agentūros turės mažiau personalo, tačiau turėsime atlikti daug daugiau darbo. Jeigu reglamento pasiūlyme sakoma, kad um, papildomi kaštai turi būti nuliniai, nežinau, kaip mums pavyks, um, nežinau, kaip įmanoma tai padaryti be išlaidų. Mes nestebukladariai, mes tik tai mm, teisės saugos atstovai ir mm, prokurorai, teisininkai. Taigi nežinau, kaip susidoroti su to vis didėjančiu darbo krūviu ir su vis mažėjančiu finansavimu. Žinoma, mes jūs visokiojopai remsime ir taip pat remsime teisėsaugos institucijas, teisminės institucijas, mes dėl to ir esame. Ačiū, ponia Konings. Ačiū už tai, kad atvykote į Lybę komiteto posėdį. Kaip aš suprantu, ponas Fos nebenori pasisakyti ir esu jums dėkinga už tai, nes ministrai jau laukia koridoriuje. Ir ačiū dar kartą Aksel už supratimą. Taigi dabar iškart perėsime prie antro darbo atvarkės klausimo. Okay. Dear colleagues, I ask... Kągi, kolegos, prašau visus susėsti į savo vietas, taip pat ir lankytojus prašau atsisėsti, kad galėtume tęsti posėdį. Kitas punktas mūsų potvarkėje šią popietę yra trijų Graikijos ministrų vizitas, ponas Atanasijų, Teisingumo skaidrumo ir žmogaus teisų ministras, ponas Michelakis, vidaus reikalų ministras ir ponas Dendijas, viešosios tvarkos ir piliečių apsaugos ministras. Kadangi ponas Dendijas negalėjo dalyvauti, jį pavaduoja kitas ministras kitas asmuo. Taigi ministrai pristatys pirmininkančios valstybės prioritetus ir jų dabartinę padėtį, o taip pat e, kovo 3-4 dieną vykusios TVR tarybos susitikimo rezultatus bei tarybos nuomonę e, dėl neseniai patvirtintos parlamento rezoliucijos. Ir labai dėkoju pirmingančios Graikijos ministrams už tai, kad atvyko į parlamentą. Ir iškart suteikiu žodį ponui ministrui Atanasimui. gerbiami Europos parlamento nariai, man didžiulė garbė šiandien dalyvauti šiame posėdėje ir pristatyti Graikijos kaip pirmininkančios valstybės nuveiktą darbą per pastaruosius tris mėnesius teisingumo ir vidaus reikalų srityje. ir matau, žinau, kad čia yra ir jūri komiteto narių, taigi trumpai pristatysiu ir jiems aktualius klausimus. Per paskutinę TVR tarybą, kuri vyko kovo 3-4 dienomis, pirmininkaujanti valstybė galėjo pasidžiaugti susitarimu su Europos parlamentų dėl direktyvos skirtos eurui ir kitų valiutų padirbinėjimui bei kovos, kovai su padirbinėjimu. Ir dėl šio teisės akto buvo balsuota parlamente, jam pritarta ir jį patvirtino ministrų taryba. Ši direktyva keičia tarybos sprendimą 2385 3 teisingumas ir vidaus reikalai. Šios direktyvos tikslas yra apsaugoti eurą ir kitas valiutas nuo padirbinėjimo ir taip pat sumažinti palankesnio teismo ieškojimo riziką. Be to, baigėme e, direktyvos pasiūlymą dėl baudžiamųjų tyrimų, o taip pat dėl turto arešto. Tai buvo padaryta kovo 14 dieną 2014 metais ir taip pat Buvo patvirtintas pasiūlymas dėl bendradarbiavimo e, baudžiamosiuose tyrimuose ir turto areštų. E, Jį leidžia lengviau areštuoti turtą gautą iš nusikalstamos veiklos ir tarptautinės nusikalstamos veiklos neformalioje taryboje 2014 metų sausį taip pat buvo aptarta daug aktualių klausimų. Ši taryba vyko Atenuose. Teisingumo ministrai, e, kurie sustiko kovo mėnesį, išklausė komisijos pristatymus e, Komisija pristatė aktualiausius TVR klausimus ir ministrai išsakė savo nuomonės. Pirmininkaujantį valstybė pažadėjo išnagrinėti e, tolimesnę darbų eigą, pasirengiant birželio mėnesio tarybai. Ministrai palaikė pirmininkančios valstybės pasirinktą darbo kryptį ir nutarė, kad e, šie teisės aktai turės būti dar toliau tobulinami e, domenų apsaugos ir informacijos mainų darbo grupėje. Dėl domenų apsaugos mes informavome ministrus. E, apie atitinkamus pokyčius šioje srityje. Taip pat dėl Europos prokuratūros informavome tarybą e, apie vykstantį darbą ir patikiname, kad dėsime visas pastangas siekiant pažangos. Diskusija Daugiausia vyko trim klausimais. Pirmiausia, e, Europos prokuratūros pareigybės įstigimas. Ministrai pritarė tokiam žingsniui. Tačiau e, pa, buvo pabrėžta, kad Europos prokuratūra turi būti veiksminga ir nepriklausoma. Taipogi daug dėmesio buvo skirta Europos prokuratūros atsakomybei ir įsipareigojimams. Be to pabrėžta, kad netokius svarbius klausimus būtina spręsti nacionaliniu lygiu. Kalbėti taip pat ir apie procesinės garantijas tiek aukoms, tiek įtariamiesiems, bet to paminėta procesinių garantijų įtariamiems vaikams direktyva. Ir čia svarbiausia keltas dalykų. Direktyvos taikymos rytis galimybė naudotis e, advokato paslaugomis ir vaiko privatumas, tai yra atitinkamai 2, 6 ir 14 straipsniai. Su kitų ES institucijų pagalba ir žinoma su Europos parlamento pagalba Graikijos, Graikija, kaip ir mengauti valstybė, spręs šiuos klausimus. Teisminis bendradarbiavimas. Stokholmo programa lieka svarbių atskaitos taškų, formuojant ES pastaigas teisingumo ir vidaus reikalų srityje pagal 68 sutarties straipsnį Europos taryba nustatys strateginės kairės 2014 birželį. Neformalioje taryboje sausio mėnesį vyko du diskusijų raundai su užsienio reikalų ministrais ir su teisingumo ir vidaus reikalų ministrais. Taigi dabar jau atėjo laikas išskirti pagrindinės idėjas šiame darbe. Kartu su komisija parengėme du komunikatus, o parlamentas parengė rezoliuciją dėl Stokholmo programos. Visa tai prisidėjo prie vaisingesnių diskusijų. Taigi mes turėsime daugiau dėmesio skirti teisės aktų kokybei, o ne kiekybei. Ta išvada padarėme visi. Dabar pirmininkaujantį Graikiją siekia gerai pasirenkti ateinančiai birželio mėnesio tarybai ir atsižvelgti į visus įvykusius pokyčius. Dėl kitų dokumentų 2014 vyko beveik 50 posėdžių e, skirtų e, atitinkamiems e, teisės aktams ir kovo 12 dieną Europos parlamentas balsavo dėl direktyvos ir reglamento pasiūlymų. taryboje diskusijos kol kas nevyksta ir taip yra dėl to, kad Europos komisija pasirinko siūlyti reglamentą, kuris keičia 995 direktyvą. Žinoma, komisija turėjo priežasčių pasirinkti reglamentą, o ne kitokio pobūdžio teisės aktą. Taip pat ir Europos parlamentas pasisako už didesnį harmonizavimą, kurį galima užtikrinti reglamentu. Tačiau asmens duomenų apsauga yra horizontalus klausimas, apimantis beveik visas viešojo gyvenimo sritis. Ir tai reiškia, kad reglamentas 995 turėtų įtakos įvairiausiams teisės aktams. Ir um, mes manome, kad informacijos apsauga yra labai svarbi ir reikalinga Europos Sąjungoje užtikrinant ekonominį augimą. Valstybės narės išreiškė savo paramą um, teritoriniai reglamento taikymos ryčiai, o taip pat penktajame skirsnėje numatytam duomenų perdavimui. Šie klausimai buvo taip pat aptarti neformalioje taryboje sausio mėnesį Atenuose. Pirmame, ketvirtame skirsnėje kalbama apie asmens duomenų perkelimą, o taip pat asmens duomenų profiliavimą. Šie klausimai yra aktualūs ir mes juos dar aptarsime techninių lygmenių atitinkamose tarybos darbo grupėse. Tai labai svarbu skaitmeniniai vidaus rinkai. Dabar norėčiau paminėti, kad visiškai sutinku su parlamentu, kad naujas teisinis pagrindas asmens duomenų apsaugai neturi apsiriboti esamomis priemonėmis. Jis turi būti išplėstas ir taip pat apimti es institucijas. Birželio mėnesį ponia Reding pažadėjo pateikti atitinkamą pasiūlymą. Ir visi šie klausimai yra vertinimi kaip paketas. Airija, Lietuva ir taip pat Graikija e, jau svarstė šios dalykus ir e, reglamentą gana detaliai išnagrinėjo. Dėl direktyvos dar lieka neišspręstų klausimų, reikia priimti kai kurios politinius sprendimus, tačiau taryboje netgi buvo kalbama netgi sklido gandai, kad e, nebenorima daugiau svarstyti direktyvos. Tie gandai yra neteisingi, taryba, kaip ir parlamentas, labai gerai suvokia, kokie svarbus šie du teisės aktai ir pirmininkaujantį Graikiją dės visas pastangas, kad būtų baigtos dėrybos dėl direktyvos taip pat. Taip pat norėčiau keletą žodžių pasakyti apie ES piliečių masinio stebėjimo ataskaita. Europos komisija, aišku, yra susirūpinusi dėl Junktinio Amerikos valstijų vykdomų slapto sekimo programų, kurios turi įtakos ES piliečių privatumui. Ir tikriausiai žinote, kokia yra ES institucijų nuomonė. Libė komitetas e, išsamei nagrinėjo šį klausimą, taryba, valstybės narės ir Europos komisija e, įsteigė aukšto lygio ad hoc grupę e, kartu su Junktinėmis Amerikos valstijomis ir vienas iš tos grupės uždavinių buvo stebėti šią veiklą ir jos poveikį ES piliečiams bei jų teisėms. Atitinkama ataskaita buvo pateikta lapkričio 27 dieną 2013 metais ir komisija taip pat paskelbė komunikatą, e, kaip geriau atkurti pasitikėjimą, perdodant e, duomenis tarp ES ir Junktinio Amerikos valstijų. Taigi, kaip matote, buvo nuveikta nemažai darbo ir aš noriu padėkoti ponui Moraes ir šešėliniams pranešėjams už puikią ataskaitą. Ši ataskaita yra puikiai subalansuota ir gerai išskiria priežastis imti veiksmų ir tas rytis, kuriuose imtis veiksmų yra nestiklinga, netikslinga. E, taipogi atsižvelgiama į būtinybę apsaugoti skaitmeninės teises ir teises į privatumą skaitmeninėme amžiuje. Buvo pateiktos rekomendacijos, aštuonios rekomendacijos yra pateiktos, aš jų čia detaliai neaptarinėsiu, nes e, šios rekomendacijos dar bus aptariamos taryboje, kaip žinote, iš Morais pranešimo. Kai kuriuose rekomendacijose kalbama apie e, tokį bendrai sustarimą tarp ES ir Junktinių Amerikos valstijų e, Lygiai taip pat ir dėl Safe Harbor susitarimo mes remiame komisiją šiame dėrybų su Junktinėmis Amerikos valstybėmis procese ir e, tikimės, kad e, bus pasiekta pažangos svarstant aktualius klausimus Safe Harbor susitarime. Mm, mano minėta ES piliečių stebėsena nebuvo vykdoma atvirai ir um, apie ją nebuvo kalbama ir tai kelia didelį susirūpinimą. Taip paminėjo ir Europos parlamentas. Ir kitoje Atlanto pusėje taip pat daug dėmesio skiriama šiam klausimui. prezidentas Obama įkūrė komitetą šiam klausimui spręsti ir Vašingtonė vyksta taip pat labai gyvos diskusijos, turėsime palaukti jų rezultatų. Tačiau, žinoma, šio klausimo svarstymą reikia paspartinti ir jį išspręsti kuo greičiau ta slapta ES piliečių stebėsena kelia didelį susirūpinimą. Pagrindinės ES piliečių teisės yra esminis dalykas. Tačiau, žinoma, ir Junktinės Amerikos valstijos turi teisę apsisaugoti nuo teroristinių išpolių prieš savo šalį. Junktinės Amerikos valstijos yra mūsų pagrindinė sąjungininkė ir pagrindinė partnerė. Uh, Taigi reikia užtikrinti apsaugą tiek ES piliečiams, tiek JAV piliečiams. Be to būtina užtikrinti didesnį proporcingumą renkant duomenis. Dėl Europos prokuratūros Atsiprašau, jeigu kažką pamiršau, nes čia turiu aptarti tikrai nemažai klausimų. Europos komisija pateikė pasiūlymą įsteigti Europos prokuratūros pareigybę ir diskusijos šio klausimu vyksta nuo 2013 rugsėjo mėnesio yra nemažai dalykų, kuriuos dar reikia aptarti, būtent prokuratūros struktūra, prokuratūros įgaliojimai. Ir pirmininkauti Graikiją pradėjo nagrinėti galimybės e, atsižvelgdama į diskusijas tiek Europos parlamente, tiek nacionaliniuose parlamentuose. Dabar dar norėjau paminėti keletą dalykų susijusių su korupcija. Mes e, džiaugiamės komisijos ataskaita, kuri vadinama ES prieš korupciją. Tai geras įrankis kovojant su korupcija, nustatomi aukšti kovos su korupcija standartai Europos lygių. Be to, es dalyvaus Greko grupėje ir tai dar labiau prisidės prie kovos su korupcija. Atmingamas pasiūlymas bus parengtas jau greitai. Apie procesinės vaikų teisės jau kalbėjau, dabar apie teisės viršenybę. Atit Taryba patvirtino e, gruodžio 6 atitinkamas išvadas ir tose išvadose, išvadose pristatomi pagrindiniai metodai atitinkamiems klausimams spręsti. trumpai aptarsiu jūri komitetui aktualius klausimus. Mes pripažįstame, kad e, teisinis bendradarbiavimas piliotinėse reikaluose yra labai svarbus ir kadangi e, nuosprendžiai yra abipusiai pripažįstami ir um, užtikrinamas laisvas žmonių judėjimas um, yra labai didelis žingsnis į priekį. Kovo mėnesį vykusioje TVR taryboje mes informavome tarybą apie susitarimą su Europos parlamentu dėl sąskaitų, o taip pat dėl turto išieškojimo civiliniuose reikaluose. Buvo pakeistas reglamentas 1215-2012 susijus su abipusiu prie pažinimu ir nuosprendžių įgyvendinimu civiliniuose ieškiniuose. Ir mes informavome ministrus apie nuveiktą pažangą dėl dirbant ties nemokumo procedūrų direktyva. Galiausiai Europos komisija pristatė um, statistika teisingumo srityje, statistika 2013 metams. Taryba vienbalsiai pritarė komisijos ataskaitai ir taip pat pritarėme tarybos išvadoms e, susijusioms su valstybių narių civilinėmis ir teisinėmis sistemomis. Tai šį Taipogi įdėmiai sekame pokyčius kitose teisės aktuose, bendrųjų Europos pardavimų teisės aktas mums aktualus, nagrinėjame atitinkamus jos skirsnius ir žinoma visuomet atsižvelgime į Europos parlamento nuomonę. Paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra susijęs su teisingumo srities statistiniais duomenimis ir europinių semestrų. Labai svarbu, kad teisingumo sistema gerai veiktų. Ir TVR taryboje kovo mėnesį mes taip pat patvirtiname išvadų projektą, kurį pateikė pirmininkaujantį Graikiją dėl teisinių sistemų, užtikrinant pilietinį ir komercinį teisingumą. Be to aptarėme komisijos pasiūlytą metodiką valstybių narių teisinės sistemoms įvertinti. E, kovo mėnesį Europos komisija taip pat patikė komunikatą dėl teisingumo. Daugiau neminėsiu kitų klausimų, tik tai m, mm, noriu pakalbėti apie 36 protokolo taikymą. Dešimtas straipsnis šiame mm, protokole numato pereinamąjį laikotarpį ir tas pereinamasis laikotarpis baigsis 2014 metais. Tuo metu Europos teisingumo teismas ir komisija nebegalės kontroliuoti valstybių narių teismų darbo. Ir taip pat Jungtinė karalystė e, kol kas netaiko atitinkamų teisės aktų, ji vėliau pasirinktinai pradės juos taikyti pagal atitinkamus susitarimus. Ir žinoma, buvo išskirti aktualiausi klausimai, atlikta poreikių analizė. Ir nuo 2014 metų sausio mėnesio Jungtinė karalystė dar nepradės taikyti atitinkamų nuostatų. Vėliau mes galbūt galėsime kažką konkrečiau apie tai pranešti. Taigi dėkoju visiems uždėmesi ir linkiu sėkmės artėjančiuose rinkimuose.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 reiškia visiškai naują situaciją politinėme ir ekonominėme gyvenime. Socialinė sanglauda yra labai svarbus tikslas. Ir tuo, pat nauju, pač, tuo pačiu metu e, valstybės narės, kurios yra prie ES išorės sienų, kasdien mm, neproporcingai patiria migran, migran, migra, migrantų spaudimus, spaudimą. Na, dabar Graikija pirmininkauja e, teisėkuros kadencijos pabaigoje ir 2014 metais taip pat baigsis trečioji daugiametė programa TVR srityje, todėl Graikija pirmininkavimo metu intensyviai dirba, kad suformuoti strateginės ES gairias ateičiai, tam, kad jos būtų patvirtintos Europos taryboje birželio mėnesį. Jau vyko diskusijos neformalioje ministrų taryboje Atenuose, kur jūsų pirmininkas pareiškė jūsų komiteto nuomonę šio klausimu tuo pat metu. Diskusijos taryboje pasistumėjo į priekį ir jau gavome ir studijuojame komisijos pasiūlymus patvirtintus kovo 11 dieną. Mes manome, kad visas procesas prisidės prie to, kad būtų parengtos strateginės gairės ir jos bus patvirtintos vadovų tarybos e, šių metų birželio mėnesį. Tuo pat metu, kalbant apie legalios migracijos pokyčius ir grįžtant prie klausimo, kurį minėjau sausio mėnesį, norėčiau paminėti štai, ką e, pirmininkaujant Graikija dėkoja tarybai ir parlamentui dėl sustarimo, kuris buvo pasiektas dėl direktyvos dėl sezoninio darbo. Ši direktyva yra labai svarbi, nes tai yra pirmasis ES teisės aktas skirtas trečių šalių piliečiams, kurie yra žemos kvalifikacijos darbuotojai. Noriu padėkoti pranešėjai ponui Moraesui, taip pat užimtumo komiteto pranešėjams ponams Koferati ir Cerkasui. Pirinkaujant į Graikiją ir aš asmeniškai noriu padėkoti jums už kartu nuveiktą darbą rengiant direktyvos projektą dėl perkelimų bendrovų viduje. Kaip žinote, vyksta derinimas dėl trečiųjų šalių piliečių prieimimo, kurie yra perkeliami bendrovų viduje. Tai yra svarbus klausimas darbo rinkai mūsų šalise nes mes e, sukursime sistemą, kuri reikš, kad e, darbuotojai nebus išnaudojami ir nebus e, naujus kurtas srautas darbuotojų už mažus atlyginimus, o ES taps patrauklesnė tokiems darbuotojams, tai prisidėsime prie ES konkurencingumo didėjimo ir ekonomikos augimo. Visą tai įvyko po e, sunkaus visų šalių darbo, rezultatas yra subalansuotas ir e, suteikia pakankamas garantijas e, šiems darbuotojams. Taip pat norėčiau paminėti keletą dalykų dėl kai kurių valstybių, kai kurių Europos parlamento narių nerimo ypač užimtumo komiteto. Noriu pasakyti, kad e, parengtas kompromisas yra subalansuotas ir sprendžia kiekvienos pusės reiškiamas abejonės. Jeigu kompromisui nepritars Europos parlamento plenarinė sesija, tuomet kils komplikacijų. Šis kompromisas yra sunkių dėrybų ir kompromisų rezultatas taryboje. Tai yra riba, kurią gali priimti valstybės narės ir ta riba nepasikeis, net jeigu ir pradėsime antrojo svarstymo procedūrą. Atsižvelgiant į šiuos faktus, pirmininkaujantį Graikiją nuoširdžiai tikisi, kad parlamento plenarinė sesija balandžio mėnesį pritars šiam kompromisui, balsuodama kompromisai, kuris parengtas bendradaviant su jūsų komitetu. Aš ypač norėčiau padėkoti komiteto pranešėjui ponui Jekolino už e, didelį darbą ir bendradarbiavimą su pirmininkaujančia šalimi siekiančio kompromiso. Ir pagaliau dėl pasiūlymo patvirtinti direktyvą dėl mokslininkų ir studentų. Pirmininkaujantį Graikiją šiuo metu intensyviai dirba e, ties dokumentu, kuris pradėtas aptarnėti pirmininkaujant Airijai ir Lietuvai. Mes surengėme, suplanavome daug e, darbo grupės posėdžių, kad būtų e, darbuojamas iš šiuo klausimu. Ir mes norime parengti valstybė narių poziciją taryboje, kuri būtų būtų kuo aiškesnė tais klausimais, kurių dar nepavyko aptarti, o kai dėl direktyvos aptaikymos srities, tai straip, straipsniai, kurie susijęs su vienodu traktavimu ir e, judumu. Aišku, šie straipsniai yra, suteikia direktyvai pridėtinės vertės. Ir galiausiai norėčiau padėkoti ponė Vikstrom, jūsų komiteto pranešėjai, už tas pastangas, kurio įdeda į šį darbą ir kurio rezultatus mes matome. Galiausiai noriu informuoti Jūs apie pastarojo meto svarbius įvykius. Tai yra E, vidaus reikalų ministrų tarybos paraštėse ES pasirašė susitarimą dėl migracijos ir judumo su Tunisu. Šis susitarimas atitinka bendrą dialogą ir bendradarbiavimo susitarimus su, su šalimis, iš kurių kyla, iš kurių atvyksta migrantai. Akivaizdu, kad viduržėmė jūros baseino regionas yra svarbus ES ir todėl mūsų šalis pirmininkavimo metu nori suintensyvinti dialogą su keturiamis šalimis partnerėmis migracijos klausimais. Na ir pagaliau taryba po komisijos įvertinimo rengia tarybos išvadas dėl visuotinio požiūrio į migraciją ir judumą. Ir aš žinoma, kadangi artėjo Europos rinkimai, noriu padėk... palinkėti sėkmės tiems iš jūsų, kurie dalyvaus šiuose rinkimuose kaip kandidatai ir esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū, ponia Michelakis. Ponas Džordžiadis dabar. Dėkoju gerbiami parlamentarai, pirmiausia, norėčiau padėkoti Europos parlamentui, kančios Graikijos vardu, už pastangas, kurių buvo imtasi tam, kad būtų parengta daugiametė finansinė programa vidaus reikalų srityje ir aš taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad taryba patvirtins tuos keturis reglamentus balandžio 14 dieną. Tai bus pagrindinis darbo atvarkės klausimas Žemės ūkio ministrų taryboje, tarybos posėdėje. Kaip puikiai žinote, tai, kad neryštingumo ir nesaugu, e, atsiprašau, nesaugumo atmosfera palie ES sienas reiškia, kad yra didesnis spaudimas valstybėms narėms tinkamai tvarkyti savo išorės sienas, ypač tos, toms valstybėms narėms, kurios taip pat susiduria ir su nemenkomis vidaus problemomis. Taigi, kaip jau buvo pasakyta, jaučiame nuosmukio padarinius ir yra didelis nedarbo lygis. Uh, Taigi šiame kontekste pirmininkaujantį Graikiją skatina bendros ES prieklopšio sistemos įdėgymą, didelį dėmesį skiriant priemonėms, kuriomis bandoma skatinti solidarumą tarp valstybių narių, ypač tų valstybių narių, kurios uh, susiduria su didžiuliu spaudimu ir taip pat bendradarbiaujant su ES ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis. Ypač norėčiau pabrėžti, kad mes esame pateikę teisėkuros pas, yra svarstame teisėkuros pasiūlymus dėl prieglopščio standartų. Uh, prieimimo standartų, taip pat svarstama direktyva dėl prieglopšio procedūrų, Dublino reglamento. Ir mes bandome pabrėžti pozityvius dalykus, kalbant apie migracijos rautų valdymą. Dabar kalbant apie sienų valdymą bendrai, mes e, siekiame teisėkuros paketo, kuris pavadintas pažangios sienos. Ir yra pateikti trys pasiūlymai dėl reglamentų šioje srityje. Mes e, daug dirbome e, šiais klausimais ir pirmasis svarstymas pasibaigė jau atitinkamuose tarybos darbo grupėse. Dabar atsižvelgiant į tai, kad dvi didžiulės informacinių technologijų sistemos, kurios yra numatytos tuose reglamentuose. Tai reiškia, kad valstybės narės ir Europos Sąjunga turės labai daug investuoti į tas sistemas ir tapo aišku, kad mums teks politinius, techninius ir finansinius klausimus išspręsti, kad galėtumėme diekti, e, toliau perėti prie dėrybų. Koreperas 2014 m. vasario mėnesį patvirtino komisijos pasiūlymą, kuriuo bandoma išsiaiškinti, ar yra galimybių surasti tinkamus sprendimus. Čia kalba jin yra apie studiją ir bandomąjį projektą, kurio tikslas įvertinti studijos rezultatus. Europos komisija jau dirba šiuo klausimu, dalyvauja ir tos valstybės narės, kurių patirtis yra didžiausia. Tikslas yra tas, kad teisėkros institucijos susitartų dėl tų reglamentų iki 16 metų. Dar vienas svarbus tarybai dokumentas, taip pat ir Europos parlamentui svarbus dokumentas, yra pasiūlymas dėl reglamento, kad būtų nustatytos taisyklės, išorės jūrų sienų stebėsenai vykdyti ir kad tuos veiksmus koordinuotų Frontex agentūra. Norėčiau pasakyti, kad pirmininkaujantį Graikiją džiaugiasi tuo, kad taryba ir Europos parlamentas susitarė vasario viduryje ir tai yra didžiulis e, teisėkuros institucijų pasiekimas. Reglamentas, kuris bus patvirtintas prieš Europos parlamento rinkimus, bus didžiulis indėlis siekiant veiksmingai valdyti jūrų sienas valstybėse narėse ir taip pat padėti toms valstybėms narėms, kurios dėl geografinių priežasčių turi vykdyti šias operacijas palei savo išorės sienas. Dabar kalbant apie nelegalę migraciją, norėčiau Jūs informuoti, kad Teisingumo vidaus reikalų tarybos posėdėje, kuris įvyko kovo 2-3 dienomis Europos komisija informavo mus apie veiksmus, kurie yra aprašyti komisijos komunikate. Veiksmai, kuriuos atliko Viduržėmio jūros regiono darbo grupė. Po to taryba kreipėsi visas suinteresuotas šalis, ES ir jos tarnybas, valstybės narės bei atitinkamas tarptautinės organizacijas, kad jos suvaidintų aktyvų vaidmenį atliekant atitinkamus veiksmus. Teisingumo vidaus reikalų tarybos posėdėje birželio mėnesį komisija pristatys dar vieną komunikatą šiuo klausimu. Dabar kalbant apie vizas, vėlgi puikaus bendradarbiavimo su Europos parlamentu dėka buvo pasiektas susitarimas per pirmąjį svarstymą dėl pakeitimų, reglamento 539-2001 pakeitimų. Tai reiškia, kad bus panaikinti vizų reikalavimai 16 valstybių už Karibų jūros regioną ir Ramio vandenio regioną. Taip pat e, su Junktinės Arabų Emiratais, Kolumbija ir Peru. Kai reglamentas bus patvirtintas tarybos ir jį pasirašys Europos parlamento pirmininkas ir tarybos pirmininkas. Jis bus paskelbtas oficialiame leidinyje ir jis įgalios nuo birželio mėnesio. Kai dėl Moldovos noriu informuoti Jūs apie tai, kad taryba patvirtino reglamento projektą kovo 14 dieną. Jis bus pasirašytas balandžio 3 dieną ir įsigalios nu, balandžio 23 dienos. Šiuo atveju bendradarbiavimas tarp Europos parlamento ir tarybos buvo puikus. Turiu pasakyti, kad rezultatas yra labai svarbus politinė prasme, nes iki balandžio pabaigos Moldovos piliečiai e, galės jau keliauti be vizos po Šengino erdvę. Europos komisija taip pat e, dalyvauja dialogė su trečiosiomis šalimis, e, siekiant panaikinti vizų reikalavimus, tačiau noriu paminėti štai ką. Visų pirma, turime pažiūrėti, ką galėsime padaryti, liberalizuodami vizų režimą su Ukraina ir ar galima pagreitinti šį procesą. Taip pat turime įsitikinti, kad sankcijos, tai yra draudimas keliauti į Šengeno zoną, būtų taikomas tik tai pareigūnams. Tai nieko bendro neturi su paprastais Rusijos piliečiais. Ir eiliniais žmonėmis. Dar vienas dalykas, kurį reikia paminėti. Kalbant apie vizas, yra tai, kad Europos komisija skatina taip vadinamas turų vizas, turistinės vizas. Tai irgi vienas iš mūsų pirmininkavimo prioritetų ir jau balandžio mėnesį mes atitinkamoje darbo grupėje pradėsime svarstymus. Toliau kalbant apie pasiūlymą dėl sprendimo dėl bendros kontrolės palei išorės sienas, Bulgarija, Kroatija, Kipras ir Rumunija pripažins vizas ir įvažiavimo dokumentus, kurie išduodami Šengeno zonoje trumpam, trumpalaikiui e, apsistojimui arba tranzito tikslais, tranzito per teritoriją tikslais. Tas sprendimas bus patvirtintas taryboje balandžio mėnesį ir tikimės, kad oficialiajame leidinėje Birželio mėnesį bus paskelbtas šis dokumentas. Taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad vis sistemos įgyvendinimas vyksta sklandžiai ir mes tikimės, kad e, bus užbaigtos diskusijos taryboje e, rudenį. Ir bus nustatytas aiškus grafikas 18.23 e, pasiūlytiems kompromisiniams sprendimams kalba eina apie tris šalis, kur išduodama daug vizų ir kurios labai domisi ES, tai yra Rusija, Kinija, Indija ir Pakistanas. Tai yra didelė nelegalios imigracijos rizikos šalis. Toliau kalbant apie policijos bendradarbiavimą, būdžiamosiose bylose, čia yra du teisėkros pasiūlymai, kurie yra svarstomi ir kurie yra tarpusavėje susiję. Tai pirmiausia yra pasiūlymas dėl reglamento dėl Europolo ir taip pat reglamentas dėl policijos koledžo reformos. Mes jau minėjome, kad, aišku, Europolas yra labai svarbus klausimas e, Graikijos pirmininkavimui ir yra numatyta e, ir Lisabono sutartyje, kad diskusijos atitinkamose darbo grupėse vyks birželio mėnesį, e, vyko birželio mėnesį ir, ir vyks dabar, pirmininkaujant Graikijai, ir mes pasiekėme nemažai pažangos, pasiekėme akivaizdžių rezultatų balandžio 25 dieną nuolatinių atstovų komitetas bus informuotas apie pasiektą pažangą. Mes savo ruoštų irgi imsimės visų pastangų, kad toliau dar mūsų pirmininkavimo metu spręstumėme šios klausimus. Labai trumpai apie Europos policijos akademijos SEPOL klausimą. Taryba kovo trečiąją dieną aptarė šį klausimą ir beveik visos valstybės narės sutarė, kad mums reikalinga teisinio pagrindo reforma, kalbant apie e, Sepolą, kad būtų atsižvelgiama į pokyčius, kurie e, numatyti Lisabono sutartyje. Taigi taryba, kaip ir Europos parlamentas, paprašė, kad Europos komisija pateiktų pasiūlymą, kuo galima greičiau. Dabar kalbant apie Sepol buveinės perkelimą. Norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiamės tuo, kad trilogo posėdžiai baigėsi susitarimu ir kad pasiūlymas buvo patvirtintas ir Libe komitete ir mes tikimės, kad dėl šio klausimo bus balsuojama Europos parlamento plenarinėme posėdėje balandžio 16 dieną. Toliau. Neminėsiu toli kitų įvykių vidaus teisingumo srityje. Ponas Mikelakis apie tai kalbėjo. Dabar kalbant apie ES veiksmų planą, kovojant su migraciniais spaudimais ir um, ES reakcija. Šioje srityje aš trumpai norėčiau pažymėti, kad tas veiksmų planas buvo patvirtintas tarybos, vidaus ir teisingumo reikalų ministrų tarybos posėdėje balandžio mėnesį 12 metais, dar pirmininkaujant Danijai. Tai buvo taip vadinamasis e, gyvas dokumentas, kuris turėjo būti atnaujinamas per kiekvieną pirmininkavimą. Na ir dabar jau vyksta e, ketvirta pusmetinė peržiūra, atnaujinimas ir mes ketiname tai derinti ir su kitais veiksmais, kurie yra numatyti uh, kalbant apie Vidužėmio jūros regiono darbo grupę. Kalbant apie Vidužėmio jūros regiono darbo grupę, pirmininkaujantį Graikiją daug dėmesio skiriame, skiria šiai darbo grupiai ir mes nusprendėme tą klausimą įtraukti į Teisingumo vidus reikalų tarybos posėdžio darbo tvarkę kovo trečiąją dieną. Ir per tą posėdį Europos komisija mus informavo apie 37 operatyvinių veiksmų atlikimą, veiksmų įgyvendinimą minimą komunikate. E, taryba pakvietė visas suinteresuotas šalis, ES valstybės narės, kitas atominės organizacijas ir toliau e, propaguoti ir įgyvendinti tuos veiksmus. Toliau, pirmininkaujantį Graikiją siekia ir toliau išlaikyti šį klausimą darbo tvarkėje ministrų tarybose, nes situacija dėl nelegalios imigracijos Viduržėmio jūros regione nepagerėjo ir žmonės ir toliau rizikuoja savo gyvybę tose kelionėse, ypatingai žiemą, ir ta rizika yra didžiulė, tų žmonių skaičius nesumažėjo ir komisija vėlgi informuos tarybą šiuo klausimu Teisingumo vidaus reikalų ministrų tarybos posėdyje Birželio 5-6 dienomis. Gerbiami parlamentarai. Tie, kurie dalyvaus parlamento rinkimuose, linkiu Jums sėkmės ir linkiu sėkmės tolesnėme komiteto darbe. Ačiū. Ačiū Jums už palinkėjimus. Dėkoju visiems ministrams, Anastasijo Mikelakis. Dėkoju už um, Jūsų darbą. Jau mūsų kadencija eina į visišką pabaigą ir visiems mums tos sėkmės prireiks. Taigi dėkoju už linkėjimus. Dabar e, norintys pasisakyti komiteto nariai, ponas Fos pirmasis gauna žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ministrams už pristatymus. Dėja, būtent dėl to, kad mus spaudžia rinkimai, mūsų tiek nedaug salėje. Turiu kelis klausimus dėl duomenų apsaugos, duomenų apsaugos ir nacionalinės saugumo agentūros. Čia, aišku, kalbu EPP frakcijos vardu, nors tam tikrais atvejais parlamente mes e, laikome skirtingų pozicijų, tačiau ta, tas pranešimas dėl nacionalinės saugumo agentūros čia akcentuojama technologinė priklausomybė, nes panašu, kad transatlantinis bendradarbiavimas su transatlantiniais partneriais bus priimtinas kol kas jau jokių naujų signalų dėl to negavome. Taigi tikimės, kad galėsime panaudoti bendruosius standartus su partneriais amerikiečiais, bet mums reikalingas e, savas europinis kelias, kurio turėtumėme žengti. Jeigu mūsų privatumas ko nors vertas, tai turėsime tikrai pasirinkti tą atskirą kelią, nes nematau jokių kitų galimybių, kaip mes galėtumėme išsaugoti ir užtikrinti savo piliečių privatumą. Taigi manau, kad dabar mums reikia labai atidžiai pasižiūrėti, kas yra parašyta ir dėl ko yra sutarta moralės pranešime. Daugeliu atveju tai reiškia, kaip ir su saugaus uosto mechanizmu, Yra susitarimų, kurie daro įtaką įmonėms, bendrovėms Europoje, tačiau jeigu kalba eina tik tai apie komisijos rekomendacijas, nežinau, kaip mes galėsime pasiekti ko nors privatumo skatinimo srityje. Taigi turime turėti savus standartus ir savus patikrinimus, nes priešingų atveju viskas vyks taip, kaip ir jau seniai vyko. Aš pritariu klausimui dėl Aš nepritariu klausimui dėl TFTP. Mes norėjome atmesti tą susitarimą, panaikinti tą susitarimą. Nemanau, kad tai yra susijęs su e, masiniu šnipinėjimu. Amerikiečiai renka duomenis. Mes negalime užkirsti tam kelio. Ir čia dabar yra toks susitarimas, kur reikia suderinti ir saugumą, ir duomenų apsaugą. Ir aš manau, kad mes pasielgsime neteisingai, jeigu perduosime tuos duomenis amerikiečiams. Dabar kalbant apie direktyvą, mūsų pranešimas čia Europos parlamente buvo susijęs su praktiniu pritaikymu policijos teisingumo srityje, bet čia buvo kaip ir per daug užsibriešta. Ir praktinis padarinys dabar yra toks, kad policija, teismai arba turės iš naujo pertvarkyti savo darbą, kad būtų užtikrinama duomenų apsauga arba kažkaip kitaip reiks e, apsispręsti. Mes, EPP ir ypatingai mano partija, mes pasakėme prieš direktyvą ir prieš TFTP sutarties e, ratifikavimą. Taigi aš būčiau dėkingas, jeigu jūs praktiškai vertintumėte tuos klausimus, o kalbant apie nacionalinę saugumo agentūrą ir jos ataskaitą, reikia atidžiau pasidomėti, ar ateityje mes galėsime apskritai užtikrinti privatumą savo piliečiams, ne, jeigu viskas ir toliau vyks taip, kaip vyko. Ir jeigu negyvendinsime tų rekomendacijų. You also asked for the floor. Now Prašau, dabar žodis Jums. Teisingumo ministras minėjo Europos korpusą ir Europinė versija man nebuvo žinoma, taigi visą laiką ką nors išmokstame. O kas dėl e, žmogaus teisių ir taip pat teisės viršenybės, bei būtinybės aptarti teisės viršenybės su komisija. Ar žinote, kad e, apie kokias nors šalis, kurios būtų nubaustos e, be teisminio proceso, arba ar žinote apie tokius atvejus e, tam tikrose šalise? Aš džiaugiuosi, kad JAV prezidentas yra tos pačios nuomonės, kaip ir aš, nes ten demokratijos lupšys. Taigi dabar, jeigu kas nors nori paklausti ar pateikti pastabą, būtų pats laikas tai padaryti, jeigu ne, tuomet kreipsiuosi į ministrus, ponas Atanasijų. Aš manau, kad visi sutinka, kad būtina saugoti duomenis, kaip čia visi pasisakiusiai ir minėjo. Galiu pasakyti, kad išsakyti klausimai yra labai svarbus, jie bus nagrinėjami ir Graikijos pirmininkaujant, Graikija kaip pirmininkaujant valstybė tą darys. Dėl Morais pranešimo taryboje kol kas jis nebuvo aptartas, mes laukiame parlamento įvertinimo. Asmens duomenų apsaugos aplinkos srityje darbas tebe vyksta ir mes tikimės Europos parlamento paramos, pono Morais paramos, jūsų išsakytos mintis ir jūsų išsakytas susirūpinimas tikrai atspindi daugelio ES piliečių nuomonę. Tai tiek dėl pirmo klausimo. Dėl antro klausimo, žinoma, turime užtikrinti teisės viršenybę. Ne, norėčiau dabar atsakinėti į klausimą, ar aš žinau apie kažkurią valstybę, kur šis principas pažeidžiamas neatsakinėsiu dabar į šį klausimą, nenorėčiau minėti jokių valstybių, nei taip pat valstybių narių. Teisės viršienybė ir galių atskirimas um, prasidėjo mano šalyje. Mano šalis buvo pirmtakė šioje srityje. Tačiau e, kai kuriuose valstybėse tam tikros galios peržengia savo ribas e, ir jo, jos tarsi kišasi į kitų kompetencijos sritį. Neminėsiu konkrečių valstybių, bet kaip sakote, vykdomoji valdžia negali kištis į teismų valdžios sritį ir negalima reformuoti teismų sistemos, net neatlikus iš ankstinių konsultacijų ar atitinkamai nepakeitus konstitucijos. Tačiau tai labai svarbus dalykai, teisės viršenybė ir taip pat ir komisijos pateiktas įvertinimas, kurio išvada yra, kad visose valstybėse reikia stiprinti teisės viršenybę. Ačiū ponai Atanasijau, dabar ponas Mikelakis. Mm, taip, dėkui visiems už pasisakymus, dėkoju ministrams, dėkui už pirmininkančios valstybės prioritetų ir darbo pristatymą. Ir 5 val. 20 minučių mes turėtume e, svarstyti paskutinį šiandienos darbo tvarkės klausimą, lybė delegacijos vizitą į Suomiją, bet kadangi nematau dabar čia pranešėjų salėje, tai tuomet siūlau daryti 5 minučių pertrauką ir susirinksime po 5.20. So shall we go? Yes. Kągi, teskime darbą. Pažiūrėkime. Pažangios sienos ir Libė delegacijos vizitas į Suomiją. O taip pat agentūros EULISA ataskaita, ataskaita dėl vi, vi, vis techninio veikimo ir vis reglamento apimantį laikotarpį nuo 2011 spalio 11 iki 2013 rūpydžio 31. Taigi bendros diskusijos dėl Libė delegacijos kelionės į Suomiją ir e, Eulisa ataskaitos dėl vis techninio veikimo. Pirmiausia, išklausysime Pono pranešėjas dėl Somar, paskui ponia Skarkov pasisakys. Pone Somar, labai ačiū. Pirmininkė, trumpas pranešimas apie mūsų delegacijos kelionę į Suomiją. Ten vykome kaip tik prieš kalėdas nemažai žmonių važiavo ir atostogų. E, ši kelionė buvo susijusi su pažangiųjų sienų paketu. Šis klausimas labai sudėtingas, kaip jau matėme. Ir e, dėl to labai svarbu nuvykti į vietą ir e, susipažinti su sienų valdymu praktikoje. Mes jau tą darėme, vykome į Skiphol ir dabar gruodžio mėnesį važiavome į Suomiją. Dėkui kolegai ponui Torvald, kuris labai daug prisidėjo prie šios kelionės organizavimo. Žinoma, sausumos sienų apsauga yra visiškai kitas dalykas negu kad pasienio apsauga oro uostuose. Mes matėme, kiek daug informacijos yra reikalinga, kiek daug informacijos turėjo išnagrinėti komisija. Tikimės, kad ta ataskaita buvo, bus pateikta artimiausių metų. Dėl pačios kelionės pagrindiniai nagrinėjami dalykai buvo e, sausumos sienų apsauga pasienyje su Rusija, tai vienas didžiausių iššūkių. Mes lankėmės pasienio ruožuose Suomijoje, kad galėtume susidaryti įspūdį, kaip naujai teisės aktai paveiks situaciją pasienyje. Taip pat labai svarbu buvo sužinoti, kaip E, nacionalinės institucijas gyvendins teisės aktus, e, kokie jų lūkesčiai ir kur jų nuomonę reikėtų patobulinti nuostatas. E, taip pat norėjome sužinoti Suomijos institucijų nuomonę apie bendrąją Europos sistemą. Suomijoje vis daugiau žmonių kerta sausumos sienas lankytojų skaičius tarp 2005 ir 2012 metų labai ženkliai išaugo, beveik 12 milijonų e, sienos kirtimų yra, dėl to reikia sprendimo Europos lygių. Ir tai toli gražu nėra vienintelė mūsų išorės siena. Taigi reikia sukurti bendrą sistemą Jeigu mes to negalime padaryti, nėra prasmės kažką daryti apskritai. Kelionė buvo puikiai organizuota ir labai naudinga mūsų sekretariatas puikiai padirbėjo, labai dėkui jiems už pastangas ir žinoma labai dėkoju Suomijos atstovams, kurie mm, labai gerai pasirengė Suomijoje, organizavimas buvo puikus, galėjome užduoti klausimus, kompetitingiems asmenims, taigi kelionė tikrai buvo verta pastangų. Buvo tam, kad būtų supaprastinti sienos kirtimai, Reikia visų pirma pateikti atitinkamą informaciją pasienio pareigūnams, bet čia susidurima su informacijos rinkimo ir saugojimo problemomis. Pavyzdžiui, kiek laiko galima saugoti atitinkamus duomenys, tokius kaip piršto antspaudai ar kitus jautrius duomenys. Aš nežinau, ar visos šio parlamento frakcijos sutiks su to, ką pasakysiu, ar bus tolimesnių diskusijų, tačiau manau, kad kiekvienas mūsų, nepriklausomai nuo politinės frakcijos, tikrai e, labai džiaugiasi tą kelionę, ji buvo labai naudinga ir bus labai naudinga tolimesnė mūsų darbe. Labai ačiū už ataskaitą. Ar yra norinčių pasisakyti? Pone Torvalds. Ačiū pirmininkė. Ir ačiū poniai Somer už ataskaitą. Taip pat manau, kad e, būtina padėkoti sekretoriatui už nuveiktą puikų ir itin naudingą darbą rengintis šiai kelioniai. Kalbant apie Suomijos-Rusijos sieną, reikia nepamiršti, kad tai taip pat ir kultūrinė siena, tai yra ypatinga siena. Jeigu pažvelgtumėt į e, Transparency International pateikiamą daugiausiai, labiausiai korumpuotų ir mažiausiai korumpuotų šalių sąrašo, tai Suomija būtų mažiausiai korumpuota šalis, o Rusija visuomet užima pirmasis vietas labiausiai korumpuotų šalių sąraše. Taigi, e, tai dvi visiškos skirtingos kultūros ir dėl to kyla tam tikrų labai ypatingų problemų ant Suomijos Rusijos sienos, bet tą patį galima pasakyti ir apie kitų valstybių pasienio ruožus. Uh, mes e, galėjome susidaryti įspūdį, kaip e, galėtų veikti pažangių sienų paketas, kaip geriau įgyvendinti, e, didėja sienos kirtimo punktų skaičius ir tai padeda užtikrinti sklandesnį judėjimą pasienyje, sklandesnį sienos kirtimą. E, didėjantis sienų skirtimo punktų skaičius e, yra tikėtinas, e, tačiau šie skaičiai sviruoja priklausomai nuo situacijos, pavyzdžiui, Rusijoje. Tačiau delegacijų išvados labai aiškios kad sienų valdymas e, turi būti sustiprintas, kad, galėtų, kad galėtume atlaikyti padidėjusio judumo keliamus iššūkius. Taipogi reikia lankstesnio požiūrio. Be to reikia dirbti produktyviai. O dabar pasienio pareigūnai nedirba veiksmingai. Jų darbas nesikeitė jau 20 ar 30 metų, jis išliko toks pat. Taigi pasienio pareigūnų darbą reikia modernizuoti. Ir tai ne tik Suomijos problema, tai problema ir kitose valstybėse narėse valstybių narių Institucijos turi bendradarbiauti mm, sienų valdyme, siekiant užtikrinti, kad atitinkamos priemonės yra e, tinkamos, užtikrina piliečių saugumą. Mes e, tobuliname bendro judėjimo, laisvo žmonių judėjimo aspektą ir stengiamės įspręsti su juo susijusius iššūkius. Tačiau pa, mums pavyko susidaryti gerą įspūdį, kaip e, darbas pasienyje galėtų vykti ateityje ir manau, kad reikėtų iš tikrųjų imtis e, radikalesnių veiksmų negu kad e, iki šiol. Ačiū Torvalds, ponui Torvalds, dabar žodis ponui Karkov. For invitation. Ačiū pirmininkė, laba diena, ačiū už šį kvietimą pristatyti mūsų ataskaitą. Tai yra dalis mūsų pareigų dalis valdant vizų informacinę sistemą pagal 50 vizų reglamento straipsnį. Jis patvirtintas valdyboje vasario mėnesį, pateiktas parlamentui kovo 7 dieną šis, ši ataskaita. Svarbu pabrėžti, kad ataskaita nėra vien tik tai agentūros darbo rezultatas, Ji parengta bendradaujant su visomis e, valstybėmis narėmis, nes jos yra būtent, e, jos būtent gali pateikti skaičius ir duomenys, kurie reikalingi ataskaitai pagal vizų informacinės sistemos reglamentą. Svarbiausi ataskaitos rezultatai. Pirmiausia, ataskaita įrodo, kad naudojant du metus vis atitinka tikslą, ir tarnauja patenkinamai siekiant tų tikslų, kuriems jį buvo sukurta. Tai būtent įgyvendinant bendrą sąjungos vizų politiką ir palengventi migracijos ir sienų valdymo politikos įgyvendinimą. Laikotarpiu sistema užregistravo 4,3 milijono prašymų, iš kurių 3,6 milijonų vizų buvo išduota. Šie rezultatai gauti dėl puikaus sklandaus bendradarbiavimo tarp valstybinarių ir komisijos, kuri, valdo, kuri buvo atsakinga už sistemą iki 12 metų e, gruodžio mėnesio, po to įkurta agentūra Liza. E, bendradarbiavimas tarp valstybinarių ir e, centrinės sistemos buvo svarbiausias veiksnys siekiant šių rezultatų ir gyvendinant sistemos tikslus. Apskritai bendras patikimumas veikla sistemos buvo tokio ligmens, kaip numatyta vis reglamente ir Lisa įsteigimo reglamente. Ir per pirmosius dviejus metus nebuvo ženklių techninių incidentų, ap kurios buvo, būtų buvo pranešta, kurie būtų paveikę sistemos prieinamumą ir veikimą. Turiu pabrėžti, kad duomenų apsauga, apsaugos buvo laikomasi pagal esamus teisės aktus. Agentūra kartu dirbdama artimai su duomenų apsaugos priežiūros e, institucija e, taikė organizacinės ir kitas priemonės, užtikrinant, kad būtų laikomasi duomenų apsaugos reikalavimų. Turėčiau taip pat pabrėžti tai, kad kad pirmuosius du sistemos veikimo metus vis e, veikė 7 regionuose iš 23, todėl sistemos veikimas e, pradinių laikotarpių turėjo e, virš 200 tūkstančių vartotojų iki jos dėgymo pabaigos tas vartotojų skaičius e, ženkliai išauks, apie tai aišku pranešime po dviejų metų, kai bus baigtas jos dėgymas. Kaip sakiau, techninių problemų didelių nebuvo, nors buvo tam tikrų iššūkių, kuriuos e, nustatome per šios du metus, būtent dėl to, kad e, didėjo paklausa pasinaudoti sistemą, sistemos paslaugomis. Tačiau dauguma šių iššūkių jau išspręsti, Pavyzdžiui, kitą savaitę agentūra išplės jos e, veikimą, įdėkdama naują, naują versiją, kuri turės e, dvigubai daugiau pajėgumų apdoroti prašymus. Ir taip tęsis iki metų pabaigos, kuomet jos pajėgumas e, padidės septynis kartus apdoroti prašymus, prašymų skaičių per valandą. Ir tai rodo, kad ši sistema e, galės susidaroti su numatytų plėtimo grafiku ir jos plėtimo pabaiga numatyta 15 metų Liepos mėnesį likusiuose 16 regionų. Aišku, turiu pabrėžti tai, kad agentūra veikia e, pagal labai griežtą biudžetą, ir tai gali turėti galimybę, poveikį agentūros galimybėms įdėkti visas reikalingas priemonės, kad būtų galima plėtoti sistemą ir kad jį visą laiką atitiktų valstybinarių poreikius. Aišku, tai neturės poveikio sistemos vartojamumui, tačiau gali sukelti tam tikrų sunkumų e, jos veikimui ir tolesnei evoliucijai. Baigdamas turiu pasakyti, kad ataskaita ir joje pateikta informacija parodo, kad sistema veikia puikiai, atitinka jos tikslą palengvinti, e, sėkmingai gyvendinti ES politiką vizų, migracijos ir sienų valdymo srityje. Ši sistema yra naudinga, naudinga priemonė valstybėms narėms kovojant su nelegalia migracija ir sprendžiant tam tikras problemas, pavyzdžiui, grėsmės vidaus saugumo Europoje. Ačiū. Ačiū, ponia Garkovai. Ar bus kokių pastabų? Pone, pone Latford, kaip supratau, norite iš karto po pono Garkovo pasisakyti. Taip, ačiū. Pirmininkė, aš buvau pranešėję dėl vis sistemos Ir man, mane labai domina mano, taip sakant, mūsų, taip sakant, kūdikio rezultatai, nes dirbame kartu su sekretorietu. Galbūt iš pradžių galėčiau nuo galo pradėti. Pirmiausia, sakote, kad kai kurios valstybės narės atrodo pernelyg daug naudoja identifikavimo sistemą pagal 20 straipsnį, man atrodo, e, vis reglamento. Nes pagal 18 straipsnį identifikavimo funkcija turėtų būti naudojama tik tai tuomet, kai, reikia, kai patikrinimo funkcija nesuveikia. Pavyzdžiui, kyla abejonių dėl vizos turėtojo tapatybės. Iš esmės tai yra politikos e, klausimas, nes mes nenorėjome leisti identifikavimo paieškas, nes pagal šią sistemą, nes jos e, labiau kišasi į e, asmens privatumą negu patikrinimo funkciją. Gal galite pasakyti, ar, ar šis klausimas keliamas, man atrodo, ir komisijos atstovai yra, ir gal galite pasakyti, kas bus daroma šiuo klausimu. Man atrodo, kad tai taip pat turi poveikį ir pajėgumui sistemos, nes 34 išnašoje jūs sakote, kad, kad indikavimas reiškia, kad vis, vizos turėtojas. Uh, ieškomas visoje domeno, domenų bazėje, o tai iš tikrųjų prasme yra intensyvus darbas. Kalbėjote apie pajėgumų apribojimus, tai galbūt šis veiksnys taip pat turi tam tikrą poveikį. Jeigu valstybės narės e, atliktų vien tik tai verifikavimo funkciją, tai galbūt e, tai turėtų mažesnį poveikį pajėgumui. Toliau periname prie patikimumo ir sistemos atsparumo klausimų. Septintojame puslapyje. Na, aš šiek tiek esu sumišusi. Ar ta sistema veikia puikiai? Įžangoje sakote, kad agentūra užtikrina nuolatinį nenutrūkstamą e, operatyvinį valdymą šios sistemos septame puslapyje sakote, sakote, kad e, sistema turėtų būti prieinama vartotojams 99,9 procento laiko. Gal, gal galite pasakyti, ką reiškia tas 0,1 procento likęs? Jūs sakote, kad jų turėtų būti prieinama. Ar ji yra prieinama visą laiką? Po to minėjote techninius klausimus, gal galite konkrečiau pasakyti, kokie tie techniniai klausimai yra. Jūs minėjote priežastis, nesakėte, kokios yra konkrečiai techninės e, problemos. Aš nesvartau, kad pajėgumai yra paskirstami valstybėms narėms ir kai, kai kuriams galbūt reikia, reikia daugiau tų pajėgumų negu paskirta. Ar tai yra problema? ir reikės to nacionalių paskirstimų, kai pajėgumai padidės nes kartus. Toliau kalbame apie tolesnius veiksmus, kurie turėtų pagerinti sistemos veikimą. Kadangi jūs sakėte, kad ji garantuoja nenutraukiamą veiklą, tai kokius dar pagerinimus jūs čia turite galvoje? kalbėjote apie kažkokius nacion... priemonės nacionalinių valstybių narių taikomus išteisant klaidas ir panašiai. Ar jums nekelia problemų, kad pataisimus diegia valstybės narės, ar tai turi kokios nors reikšmės centriniai vis sistemai? Ar valstybės narės gali daryti viską, ką nori, ar tai daroma jums prižiūrint. Na ir pagaliau dešimtame puslapyje kalbame apie, apie tai, kaip vis elgesys ir paslaugų kokybė buvo adekvati ir patenkinama. Patenkinama tai yra gana žemas ligmuo tam tikroje skalėje. Patenkinamas, geras, puikus, nuostabus. Taigi, man kila klausimų dėl tos sistemos veikimo, nes atrodo tam tikrų prieštaravimų tarp jūsų apibūdinimo. Ir paskutinis dalykas dėl piršto atspaudų. Sakote, kad vienu trešdaliu atveju, kuomet nepaimami piršto atspaudimai, yra dėl to, kad jų negalima patiekti. Mes niekada neįsivaizdavome, kad toks dydis tų atvejų galėtų būti. Gal galite pasakyti, kokios yra priežastys, kodėl negalima paimti pirštą spaudų. Ir atrodo, kad yra kokybė su piršto atspaudais taip pat. E, kokybės problema. Ką galime padaryti, kad piršto atspaudų kokybė būtų užtikrinama ir kad būtų paimami tie piršto spaudai, kurie šiuo metu nepaimami nes atrodo, kad e, šie dalykai gali kelti nerimą. Prašome, pana Garkovai. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju poniai Latford už e, klausimus. Pabandysiu išėlės juos atsakyti. Jų yra nemažai. Pradėsiu nuo sistemos pajėgumų. Sistemos pajėgumai buvo problematiškas dalykas ir būtent kiek per, per valandą gali apdoroti paraiškų tą sistemą. Pradžioje pajėgumai buvo 60 tūkstančių paraiškų per valandą, tačiau augant e, ir geriau dėgiant sistemą, augant poreikiams, dabar, aišku, daugiau tų paraiškų turi būti apdorojama. Agentūra pripažįsta, kad reikia palaipsniui didinti pajėgumus tas ir vyksta dabar. Taigi iš, iš principo problema yra išspręsta. ir ataskaitoje užsimenama apie tas problemas, bet dabar jos jau yra sprendžiamos ir iki metų pabaigos sistemos e, pajėgumai septynis kartus išauks, lygnant su pirminiu etapu. Taigi agentūros vertinimu tokie pajėgumai bus pakankami tam, kad būtų galima e, užtikrinti tinkamą, tinkamus pajėgumus iki pat sistemos vis, visapusiško įdėgymo. Kalbant apie tai, kiek prieinama yra sistema sistemos prieinamumas paprastai tariant reiškia, kad sistema pajėgi būti prieinama valstybių narių nacionalinėms sistemoms, kad būtų atliekami tie uždaviniai, kurių tikslais yra naudojama ši sistema. Taigi tai yra prieinamumas. Tai su, su veiklos rezultatais nėra susiję. 99,99 ,99 procento tai reiškia, kad per mėnesį yra šešių minučių atotrūkis. Čia ne agentūra tą išrado, taip tiesiog yra ir dėl to atsiranda tokių nukrypimų, kaip mes apie tai žinome. Mes turime standartinius sutarimus su valstybėmis narėmis ir ten aiškiai pasakyta, kokia yra sistemos, koks yra sistemos prieinamumas ir kaip jis yra įvertinamas. Jis vertinamas kasdien, kas savaitę, kas mėnesį, kas ketvirtį ir panašiai. Taigi yra tam tikri rodikliai, kuriais mes pasikliauname. Uh, Taigi toks yra prieinamumas, o pajėgumai, kaip sakiau, jau yra, pajėgumų problema yra sprendžiama. Dėl techninių klausimų. Techniniai klausimai daugiausia yra susijęs su sistemos dizainu ir konkrečiau kalbant su tam tikrai sistemos funkcionalumo elementais, kurie yra naudojami, kurie, kurių tikslais yra naudojami ištekliai ir infrastruktūra, techninė įranga ir panašiai. Ir galbūt ne, neveiksmingiausiai tas yra daroma ir dėl to kilo, kilo šiokių tokių sunkumų dėl prieinamumo. Būtent, kad sudėtinga buvo naudoti tą sistemą per numatytą laikotarpį. Tos problemos buvo irgi išspręstos per tuos dviejus metus ir dabar valstybės narės pripažįsta, kad sistema veikia kur kas geriau nei anksčiau, kaip mes žinome apie tai. Mes kasmet vy, um, parengėme tokias um, anketas ir valstybės narės įvertina, kiek jų manimų yra veiksminga ta sistema. Ir ypač klausimai dėl veiklos rezultatų, dėl veikimo, dėl greičio yra akcentuojami per konsulatuose, kur yra išduodamos vizos ir uh, Techniniai klausimai taip pat susijęs su pasienio patikrinimais, nes čia reakcija, sureaguoti reikia nedelsint, kad nebūtų sulėtintas pasienio patikrinimo procesas. Kiti techniniai klausimai yra susijęs su sistemos pajėgumais, kaip aš minėjau, bet e, mūsų vertinimų pajėgumo problemos išspręstos ir dabar sistema yra pajėgi e, teikti tas paslaugas. Dabar kalbant apie nacionalinės sistemas, dar prieš tai norėčiau pasakyti, kad agentūra labai artimai dirba su valstybėmis narėmis ir kon kontroliuoja ryšių infrastruktūras. Tai reiškia, kad visose valstybės narėse tas pats standartas yra taikomas ir negali viena valstybė narė nuspręsti kažką daryti kitaip, nes standartas yra bendras visoms. Tačiau nacionaliniu lygmeniu, nacionalinės sistemos jau yra valstybių narių atsakomybė ir uh, valstybės narės gali jas kurti taip, kaip jos yra kuriamos e, centrinėje sistemoje. Bet tai nėra privaloma. Ir nebūtinai jos turi informuoti agentūrą, nes šit tiesioginio ryšio nėra. Tačiau, kai jos įtraukia mus į savo sistemą, tuomet jos turi pasirūpinti, kad tos naujosios arba jų pakeistos sistemos visapusiškai uh, atitiktų standartus. Taigi tais atvejais agentūra jau dirba kartu su valstybėmis narėmis ir teikia techninės priemonės, kad būtų patikrintos jų naujos sistemos, kad jos visapusiškai atitiktų standartus. Tas pats, kas e, taip pat kaip ir su ankstesnėmis versijomis. Taigi tas tarpusavio priklausomumas tarp valstybių narių ir agentūros egzistuoja, kalbant apie sistemų pakeitimus, modifikavimus. Ir dar viena pastaba dėl piršton spaudų, kodėl jie nėra numatyti. Pirmiausia, pasakysiu, kad agentūros operatyvinės sistemoje yra numatytos tokios priemonės, tačiau tų priemonių kontroliuoti agentūra negali. Tas priemonės e, nacionaliniai, nacionalinės valstybės kontroliuoja. Mes galime tik tai registruoti faktą ir informuoti atitinkamas valstybės narės, kad tam tikrais atvejais pirštų spaudai nėra renkami, bet mes nieko daugiau padaryti negalime, tik informuoti. Tas pas pasakytina apie kokybę. Kokybė priklauso nuo įrangos, kurią naudoja valstybės narės. Ir jeigu tai įranga, nors tai yra standartinė įranga, tačiau valstybės narės gali laisvai rinktis įrangą ir pasirinkti, kitas techninės galimybės ir integruoti ją į nacionalinę sistemą. Ir ta techninė aplinka gali, aišku, turėti įtakos ir pirštinų spaudų kokybei. Ir čia agentūra vėlgi gali tik tai iškelti tą klausimą ir pasakyti, kad problemų dėl kokybės yra, dirbti su valstybėmis narėmis, patarti, kaip išspręsti tas problemas, tačiau realiai problemas sprendžia jau pačios valstybės narės. Na ir galiausiai pajėgumų paskirstimas, sistemos pajėgumų paskirstimas, tai yra kaip ir darbo patobulinimas, e, nes dabar sistemos pajėgumai yra paskirstomi tarp valstybių narių, remiantis susitarimais, kurie pasiekti prieš įsigaliojant susitarimų, įdėkiant sistemą. Tačiau valstybės narės, kurios palaipsniui susiduria su didesniais rautais arba daugiau vizų reikia išduoti, pavyzdžiui, kažkokiam tai laikotarpiu dėl labai aiškių praktinių priežasčių, tada agentūra, ir tai vienas yra iš mūsų prioritetų, toliau plėtojant sistemą 15 metais, būtent pagerinti sistemą taip, kad būtų galima uh, mums dinamiškai perkelti pajėg, sistemos pajėgumus ir juos perskirstyti tarp valstybių narių, kad būtų galima išspręsti tam tikrus pikinius um, poreikius vienoje ar kitoje valstybėje narėje atsiradusius. Dėkuoju ponui Garkovui. Gal dar prieš baigiant svarstyti šį klausimą, komisija norėtų užsakyti pastabų. Ponas Pol. Prašau. Ačiū pirmininkė. Dėl pajėgumų. Aš manau, kad susidarė galbūt ne visiškai tinkamas įspūdis, kad pirminėme dizaine jau buvo problemų dėl to, kad vis pajėgumai buvo nepakankami. Taip nebuvo, kaip aiškino panas Garkovas. Mes tuo met tiesiog pasiklio, mes pasikliovėme tais vertinimais, kuriuos atliko valstybės narės. Ir paaiškėjo, kad tie vertinimai nebuvo labai tikslus ir darbo krūvis, kurį įsivaizdavo valstybės narės, vis sistemai panaudoti buvo netikslus, pateiksiu konkretų pavyzdį. Buvo manoma, kad visos valstybės narės siūs e, pirštų anspaudus ir visą informaciją, kuri turi būti patikrinama ir saugoma vis sistemoje, nuolatiniais srautais iš konsulatų būtų siunčiama ta informacija. Bet realiai jos vietoje laiko tą informaciją ir maždaug 11.30 ryte viskas yra pertu, persiunčiama vienus, per vieną siuntą. Dėl to tas e, laikas atsiranda, to trūkis laiko atsiranda. Dėl to reikėjo pajėgumus at, atnaujinti, patobulinti ir tai susiję su tuo, kad pat, paskaičiavimai ir vertinimai nebuvo labai tikslus pradžioje, bet tikrai tai nesusiję su dizaino trūkumais ar kokiamis tai problemomis. Pone Latvart nelabai ir svarbu, kas prisima atsakomybę, bet aš maniau, kad tą būtų galima numatyti. Tiesiog patikrinti, kaip valstybės narės konsulatuose atlieka darbą. Ir tiesiog paklausti tų žmonių, kurie atlieka tą darbą. Jie irgi galėjo pasakyti, kad bus vienu siuntimu viskas perduota. Aišku, mes darome klaidų, bet manyti, kad uh, ir čia komisijos aš nekaltinu, bet tas, tie pirminiai paskaičiavimai tokie atrodė nelabai realistiški ir kaip valstybės narės pareigūnai konsulatuose buvo galima numatyti, kaip jie naudos tą sistemą. Ir dabar dar paskutinės pastabos. Taip, sistemos pajėgumai ir veikla yra labai svarbu, tačiau aš norėčiau pabrėžti tik tai, kad sistemos naudojimas yra vienas dalykas. Tai reiškia, kad vizų paraiškos yra perdodamos sklandžių srautų ar pikiniais srautais, ir, o sistemos pajėgumai yra visai kitas dalykas. Ir um, aš norėčiau pabrėžti tik tai tai, kad um, pramonės praktika, gyvenant, įdėgiant tokią plačią sistemą, paprastai rodo, kad palaipsniui reikia didinti pajėgimus, nes jeigu pradžioje bus daug investuojama ir kaip matėme statistiniai duomenys, kurie buvo naudojami įvertinti pajėgumams, nebuvo pakankamai tikslus, tai reiškia, kad rizikuojame tokiu atveju, kad išvaistysime lėšas ir nepasieksime investicinės gražos. Taigi palaipsniui dėl to reiktų didinti pajėgumus. Ir toks kelias galbūt pats racionaliausias ir taip racionaliausiai galima panaudoti tas turimas lėšas, jas investuoti į tos sistemos pajėgumų palaipsnį didinimą. Sistemos pajėgumai yra atspindi ir tai, kaip valstybės narės linkusios naudotis tais pajėgumais. Ir vienintelė patikima informacija, kurią komisija ir agentūra gavo tuo metu, buvo valstybių narių pateiktos tokios prognozės ir vertinimai. Ir dėl to mes kas ketvirtį kartu su valstybėmis narėmis bandome išsiaiškinti ir pasirūpinti, kad nebūtų nukrypstama labai smarkiai nuo valstybės narės plano dėl šios sistemos naudojimo ir, ir tų paraiškų srautų. Uh, tai yra vienas iš būdų, kaip agentūra užtikrina, kad sistemos pajėgumai būtų pakankami adekvatus valstybių narių poreikiams patenkinti. Dėkoju. Ačiū. Tai tiek. Pone Latvar dar kartą. Į vieną klausimą nebuvo atsakyta. Galbūt komisija galėtų vėliau atsakyti tą klausimą. Būtent vis sistemos panaudojimas identifikavimui ir uh, patikrinimui, nes identifikavimui per daug yra naudojama ta sistema ir gal čia yra politinis klausimas, kurį turėtų išspręsti komisija, jeigu laiko nėra atsakymų, tai galbūt kitą kartą. Komisija. Kalbant apie procedūrą, kai yra paduodama vizos, paraiška vizai gauti konsulate, tuomet tos valstybės narės konsulatas atlieka atitinkamas operacijas, veiksmus, patikrina, kad asmens skaitmeniniai anspaudai nėra, e, kad asmo nėra, neprisistato svetimų vardų ir panašiai. Taigi atliekamos tam tikros operacijos, tam tikri veiksmai, tikrinimo veiksmai ir tam tikrais momentais sistema susiduria su didesniu krūviu, nes valstybė narė atlieka tokias, perduoda informaciją didesniais srautais ir dėl to užkiša tą sistemą tam tikrais atvejais. Taigi tiek, ar buvo atsakyta į klausimą? Kągi, gal užteks šioms diskusijoms, o liko dar pusvalandis ir dar vienas klausimas. Ačiū ponui Garkovui. Still a final half an hour to go pusvalandis liko ir dabar kalbėsime apie lyginamąjį tyrimą dėl tarpvalstybinio tėvų vykdomo vaikų grobimo Europos Sąjungoje. Taigi tie, kurie pristatys dabar tą tyrimą, Ilarijos Preteli, Ilarija Preteli ir John Keren ir pristatys dabar tos lyginamosios studijos rezultatus dėl vaikų pagrobimų Europos Sąjungoje. Let's go for the presentation. Please, proceed. Kągi. Jau laikas pristatymui. Prašau. Dėkoju Libe komitetui už suteiktą galimybę pasisakyti šiame posėdyje ir pristatyti labai jautrų klausimą. Tyrimas, lyginamasis tyrimas dar tik prasideda, tačiau dėja visiems primtinos sprendimo šiuo klausimu tikriausiai rasti nepavyks tik tai sumažinti žalą ir pasirinkti šiek tiek geresnę galimybę, siekiant apsaugoti vaiko interesus. Pagrindiniai dalykai, apie kuriuos kalbėsiu, būtų tokie. Pirmiausia, statistinių duomenų trūkumas. Taip pat e, taikomos teisės kompleksiškumas e, Europos žmogaus teisų teisme nagrinėjimų bylų skaičius ir taip pat šalys, kurios yra nagrinėjimas. Pirmiausia, ir, ir galimos reformos. Pirmiausia, statistikos trūkumas. Kalbant apie vaikų grobimą, kai tą grobimą vykdo vienas iš tėvų, pagrindinė problema būtų tokia. Tėvai išsiskiria ir nebegyvena kartu ir vaikas taip pat lieka tik su vienu iš tėvų. Ir reikia sukurti kažkokią naują santykių tarp tėvų ir vaikų sistemą. Dažniausiai vaikas lieka gyventi su vienu iš tėvų ir problema kyla, kai e, kitas tėvas išvyksta, apsigyvena užsienyje ir išsiveža vaiką. Ir dažniausiai taip pažydžiamos kito tėvo teisės, o ne vaiko teisės, nes vaikas turi teisę į santykius su abiem tėvais nėra patikimų duomenų, kaip dažnai tai vyksta. Ir dabar norėčiau perduoti žodį savo kolegai Džono Koren, kuris pa, paaiškins situaciją statistinių požiūrių. John Koran, labas vakaras. Aš kalbėsiu apie statistiką, pirmiausia, kalbėsiu apie e, esamų e, statistinių duomenių trūkumą, paskui pateiksiu duomenį apie, duomenys apie mišres e, santokas ir galiausiai duomenys apie vaikų grobimą. Kalbant apie statistiką, svarbu suvokti, kad duomenys, surinkti duomenys neatspindi e, vis, visos situacijos. Paskutiniai duomenys buvo surinkti 2008 metais ir jie buvo pateikti nacionalinių institucijų dėl santokų ir skirybų statistikos Tai Eurostat duomenys 2007 metais jie pateikti, duomenys, e, vėlesni duomenys, kurios pateikia valstybės narės, nėra palyginami ir jais negalime pasinaudoti. Kai kalbame apie mišrės santokas, kalbame apie tokias santokas, kai e, vienas iš tėvų yra tos šalies pilietis, o kitas yra gimęs kitoje šalyje. Taip pat galima kalbėti ir san, apie santokas tarp užsieniečių. E, kas yra tos tarptautinės santokos ir kokia tų tarptautinių santokų proporcija yra kiekvienoje šalyje? E, tai būtų labai įdomu sužinoti ir taip pat įdomi ir skirybų statistika. Padėtis skirtingose šalise skiriasi priklausomai nuo pačios šalies, tačiau bendroji tarptautinių santykių proporcija šalise nedaug pasikeitė, bandant nustatyti kažkokį tai bendrą vaizdą. Tarp valstybinių tarptautinių santokų skaičius po 2004 augo, o paskui tyriamojo laikotarpiu ženkliai sumažėja. Skirybų procentas visose šalise šiek tiek padidėjo, kaip rodo statistika, skirybų skaičius visoje ES augo nuo 2000 trečiųjų metų dėl duomenų apie tėvų vykdomą vaikų grobimą. Daugiausia duomenų apie tai yra Inkastat, Hagos konferencijos duomenų bazėje. 1999 metais, 2003 ir 2007 buvo išsiųsti užklausimai Hagos konferencijos konferencijos šalims. Ir buvo klausima apie vaikus išvestus iš, į vieną iš tėvų gyvenamąją vietą. Tai apima vaikų grobimus per pastaruosius trejus metus. Toks būtų hmm, tokia būtų patėtis Europoje. Ir matote, kad didžioje daugumoje šalių e, gražinimo prašymų skaičius padidėjo. Ir nuo 2003 iki 2008 metų 57 e, e, procentais prašymų skaičius išaugo. Tokia būtų santrauka. Galiausiai į studiją taip pat įtraukime papildomus duomenis iš Inkostat, rodančius, kuriuose į kurias šalis išvežami vaikai. Dauguma tėvų išveža savo vaikus į tas šalis, kuriuose jie patys užaugo. Taigi tiek statistinių duomenų, o dabar perduosiu žodį daktarai Patelį, kad ji galėtų aptarti teisinius aspektus. Šis klausimas yra labai sudėtingas ir nevienareikšmis daugiausia vadovavimusi tarptautinės teisės nuostatomis, taip pat Europos teisės nuostatomis ir kartais tarptautinė teisė ir Europos teisė yra taikoma kartu. Pagrindinis mm, instrumentas yra Hagos konferencija, konvencija ir taip pat Briuselis 1 Briuselis 2 reglamentas. Ir čia reikia atsižvelgti į mm, interesus tėvo, kuris yra gavęs globos teises ir taip pat ir interesus į kito mm, lankymo teisės gavusio tėvo interesus. Tačiau teisėje, e, teisės į globą apsauga yra stipresnė negu kad teisės lankyti vaiką apsauga. Ir labai dažnai, kad reikia kalbėti apie grobimą. Ir šis terminas ne visada yra teisingas, ypač tais atvejais, kai yra pažeidžiamos globos teisės. Be to, reikia E, atsižvelgti į tai, iš kokios šalies yra kilęs asmuo dalyvaujantis baudžiamame procese. Ir labai dažnai vadovaujasi teisinė sistema to šalies, kur vaikas gyveno prieš pagrobimą. Tačiau taikoma praktika dėl pilnamečių negražinimo Europoje e, taip pat yra apsunkina padėtį ir Hagos konvencijoje neatsižvelgiama į tai, kad e, tose šalise, kur ši konvencija įgyvendinama, e, teisė nustatyti vaiko gyvenamąją vietą nepriklauso globą gavusiam tėvui. Dažnai tai yra abiejų tėvų teisė. Ir vaiko gyvenamoji vieta e, turi būti nustatoma kartu, susidarus abiem tėvam. Taigi, gova, globą gavusio mm, tėvo judėjimo laisvas apribojimas neturi turėti jokios įtakos kitam tėvui ir e, tėvo teisė lankyti turi atitikti vaiko teisę būti lankomam. Be to dar kila klausimas, ar bilinėjimasis tarp tėvų turėtų būti kažkaip apribotas, nes tai netitinka geriausių vaiko interesų užtikrinimo. Lyginamoji studija, lyginamasis tyrimas dar tebe vyksta, jis dar tik prasidėjęs ir jau buvo nustatyti šie aspektai. E, valstybės narės labai nenoriai taiko automatinį e, nepilnamečių gražinimą dėl to, kad nėra bendrų ir vienodų kriterijų. Labai dažnai naudojamasi tarpininkavimu. Ypač tokiose šalise, kur tas nepilnamečių, pagrobtų nepilnamečių gražinimas nėra savaime suprantamas ir netaikomas automatiškai. Be to mm, svarstoma apie įvairiausias reformų galimybės. Šiomis reformomis siekiama padidinti tarpininkų vaidmenį. Sutrumpinti nepilnamečių gražinimo procedūros laiką, sukurti specialius teismus ir kuriuose dirbtų teisėjai besispecializuojantys šioje srityje ir taip pat um, suteikti teisėjams daugiau galių priimti sprendimus, negraži, priimant sprendimus negražinti vaiko. Žinoma, tyrimas tebe vyksta, rezultatai preliminarūs ir juos e, dar reikia patikrinti kitose šalise. Labai ačiū už, visiems uždėmesi. John Curran per questa interessantissima Ačiū, daktarė Prėlį, daktarai Karon. Man atrodo, kad jūsų pristatymas buvo labai įdomus. Žinoma, šią problemą turės nagrinėti jau kitos kadencijos parlamentas, tai yra tikra problema, nėra vien tik tai teisinė problema. Ši problema apima susijusi su įvairiausiamis sutartimis dėl pagrindinių teisių, e, apimančių ne tik tėvų teisės, kurie gali prarasti teisę lankyti vaiką, bet taip pat tai yra susiję ir su vaiko teisėmis. Aš suprantu, kad e, čia buvo ataskaitos rezume tik tai, tačiau e, šis rytis yra subtili ir yra daug įvairių interesų, todėl parlamentas turės ateityje labai jautriai analizuoti šį klausimą. Na, dabar galime trumpai padiskutuoti, kas norėtų pakalbėti, pane Andželėlį. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti abiems e, autoriams, kurie bent jau iš dalies patvirtino tai, ką mes jau dėja žinojame, kad duomenys yra visiškai neadekvatus. Jūs taip pat patvirtinote, kad paskutiniai turimi duomenys apie išsiskirimus yra 2007 metų, tai yra duomenys surinkti prieš septynerius metus. O tuo tarpu šis reiškinys, ko gero, išaugo, kaip ir laisvas asmenų judėjimas. Dėl ko atsirado naujų jungt vedybų, ko gero susilaukti ir vaikų ir duomenys neadekvatus. Labai gerai, kad ši, šis tyrimas tai išryškino. Jūsų analizė apskritai rodo, kad nemažai reikia nuveikti, nes neturime tinkamų priemonių spręsti kylančius konfliktus, kur, kaip sakome, tai yra ne tik konfliktai tarp tėvų, tai gali būti konf virsti į konfliktą tarp dviejų valstybių narių, tarp jų užsienio reikalų ministerijų, tarp skirtingų jurisdikcijų su skirtingomis taisyklėmis, o pavojus nepilnamečiams yra tas, kad jie gali tapti tiesiog įkaitais tame žaidime. Tai gali pasidaryti visai rimta. Ir aš tikiuosi, kad e, kitos parlamento kadencijos metu e, tiek parlamentas, tiek komisija pasistengs e, pagilinti tyrimus šioje srityje ir duomenų rinkimą, nes, reiškime, neįmanoma suprasti, kol neturi palygintinų duomenų, kad galėtum spręsti, kokių teisinių veiksmų reikia imtis. Ir aišku, reikės ieškoti teisinių priemonių, kaip e, spręsti šio reiškinio keliamas problemas. Ar tai būtų tarptautinis ombudsmenas e, vaikų pagrobimo atvejams nėra jokios institucijos, teisėjo ar šiaip viešos institucijos, kuri galėtų tėvams atsakyti, kai jiems kyla klausimų tokiuose situacijose. O Priežastis problemas gali būti tokia, kad e, nacionalinis teismas jiems nesuteikė palankų sprendimą, jo, gali turėti visas kortas savo rankose, tačiau negali gyveninti tų savo teisų ir tai turi poveikį ir vaikams. Taigi, baigdama norėčiau pasakyti, kad balandžio 15 dieną Strasbūrė surenksime viešą sustikimą ir spaudos konferenciją su komisija Reding, kuriuo metu pristatysime pirmąją šio tyrimo dalį. Ačiū, toliau pana Bauer. az európai elfogatóparancsok számáról sincs ö, ö, információjuk, pedig nyilvánvaló. Labai ačiū. darau prielaidą, kad jūs neturite jokios informacijos apie Europos arešto orderį. Nors šiuo atveju jis būtų, tai būtų svarbu, jį būtų galima panaudoti, ko gero, tokiais atvejais. Jeigu kalbėsime apie motiną, kuri pagrobė savo vaiką, tai, tai nuskamėtų gana keistai, ar ne? atrodytų, kad tai būtų tas pats, kaip ir kažkoks e, svetimas žmogus pagrobtų vaiką. Turiu konkretų klausimą jums, konkrečią temą. Labai dažnai vykus skiryboms motina gauda vaiko globos teisės, tačiau pakliūna į spastus. Tai gali būti labai negerai vaikui, vykus skiryboms gali būti, kad motinai ar tėvai gavusiam globos teisės grįžti į e, savo tėvynę, kuri negalėtų rasti darbo, tačiau jie gali tą darbą rasti toje šalyje, kurioje gyveno. Tokiais atvejais E, turbūt e, Hagos e, konvencija nepadės išspręsti švirpliavom. Dėkoju. Jūs, kiek suprantu, ne. Dėkoju už pristatymus, bet suprantu, kad trūksta duomenų šioje srityje. Ir tai, aišku, yra sudėtingos, skausmingos tėvams situacijos. Ir galbūt galėtumėte daugiau mums papasakoti apie tokius dalykus, būtent kuriuose valstybės narėse ši problema yra pati aktualiausia, kokiu valstybių narių tėvams dažniausiai kyla šių problemų ir taip pat kokie yra surandami sprendimai ir mm, galbūt, kaip jūs sakėte, duomenų tikrai trūksta, galbūt yra kažkokie tai skaičiai konkrečiai apie vaikus, kurie susiduria su tokia situacija. E, prašau. Dabar jums žodis paskutiniams pastaboms. Ačiū. Dėkoju už padrasinimą ir jūsų atliek, atliktą darbą. Rengiant šią studiją, aš norėčiau pasakyti, dėkoju už tai, kad pat, už padrasinimo žodžius ir aš uh, Irgi norėčiau pasakyti, kad man nelabai patinka vaiko grobimo terminas. Aš nemanau, kad e, jeigu vienas iš tėvų pagrobia vaiką, tai tas pats, kas, e, kai vaiką pagrobia ne, nepažįstamas asmuo. Netgi terminologiškai tai tikrai nėra tie patys dalykai. Na ir jeigu vienas iš tėvų išveža vaiką iš e, nelegaliai iš valstybės, kur jie gyveno, kaip ir prisima atsakomybę, tačiau tą daro nelegaliai. Atsakomybę už tą vaiką, tačiau tą padaro nelegaliai. Tai yra ne tas pats, kas vaiko pagrobimas e, nepažįstamos mens. Na ir kalbant apie terminologiją, reikia čia aišku būtinai padaryti tą skirtumą ir gal pamastyti daugiau apie tai, pamastyti apie šį aspektą. Dabar kalbant apie pusiausvyrą tarp judėjimo laisvės ir tėvų lais, judėjimo laisvės apribojimą. Mes vis dar dirbame mm, šiuo klausimu ir dar išvadų nesame padarę šioje srityje, tačiau iš tiesų jeigu vyksta tarptautiniai ištoka. Ir tam, tam tikrą prasme abu tie tėvai tampa vienas kito įkal, įkaitais. Judėjimo laisvės apribojimas gali būti pateisinamas siekiant užtikrinti vaiko interesus. Bet esmė yra surasti tinkamą pusiausvyrą, bet kol kas aš tikrai nenorėčiau apie tai kalbėti. Nes dabar tik tai vyksta dar tie tyrimai dėl duomenų apie konkrečias šalis ir kur, kuriuose šalyse tai pasitaiko dažniausiai. Vėlgi mes dar laukiame studijos išvadų ir tos komparatyvinės analizės, kad galėtumėme pasakyti, kuriuose valstybėse tai pasitaiko dažniausiai. Man atrodo, kad problema su statistiniais duomenimis yra ta, kad pastaraisiais metais šeima tapo gan sudėtinga savoka ir ne visos civilinės partnerystės yra užregistruotos ir tarptautinio vaiko pagrobimo atveju. E, dažniausiai nebūtinai kalba eina apie susituokusias poras, e, bet ir kitokias poras, kurios nėra susirašusios, susituokusios, nėra užregistruota kokia. kurios nėra įregistravusios savo santykių. Ir jeigu pora gyvena šalyje ir turi abu to šalies pilietybės, po ištokos po kažkas iš tų tėvų užmesga santykius su asmeniu iš kitos šalies ir nori tą vaiką išsivežti tada. Taigi aš gal susilaikysiu nuo e, komentaro apie statistinis duomenis. Taip, jūs e, kalbėjote apie tai, kiek vaikų apie kokį skaičių vaikų eina kalba. Ir um, turiu pasakyti, kad uh, iš mūsų atlikto tyrimo uh, mes dar ne, nesuodame ne vienos valstybės narės, kur ištokos uh, statistiniuose duomenyse yra ir duomenų apie vaikus, apie tokius vaikus. Taigi mes dar laukiame centrinių institucijų ir kitų organų, kurie renka duomenys visose valstybės narėse skaičių, o kol kas e, dėja tos informacijos mes neturime, nes jie nefiksuoja tų duomenų ir aišku, tai mums nelabai padeda mūsų darbe. Dėkoju. Ar būtų pastabų, komentarų? Ne. Tuomet dėkoju. Tikrai labai domina mane šis klausimas. tikrai eina kadencija į pabaigą, o čia mes tokią įdomią temą palėtėme. Ir e, tikrai jūsų pateikti pristatyta studija tos komparatyvinės analizės ir kiek situacija skiriasi valstybėse, kokios skirtingos yra jurisdikcijos, tai tiesiog kelia e, nuostabą. Ir mes turėtumėme kur kas detaliau apie tai pasidomėti, kiek reikalavimai numatyti tarptautinėse sutartyse yra įgyvendinami, kiek jų yra laikomasi. Nežinau, ar galime čia kalbėti apie grobimus, pagrobimus, bet tikrai tema yra labai įdomi. Reikalingi praktiniai sprendimai, Ir tai yra labai svarbu tiems ES piliečiams, kurie yra nukentėję dėl to. Ir ačiū Jums dar kartą. Man būtų labai įdomu daugiau sužinoti apie Jūsų tą Šveicarijos komparatyvinės teisės institutą. Tikrai tai būtų puikia galimybė gal ir susipažinti daugiau su Jūsų institutu, Jūsų tinklapyje ir pažiūrėti, kokios atskirtise Jūs dirbate. Tiek šiandienai posėdis vyks balandžio 10 dieną Briuselėje. Ačiū.